So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Na kągi, gerbiami kolegos, sveiki atvykę mūsų, susirinkę mūsų komiteto posėdį. Vakar Belgijoje buvo nedarbo diena ir todėl mums darbo savaitė prasideda tik tai šiandieną. Pirmasis darbo tvarkės punktas Dim, kosmet. Ponas Dimas, šeštas punktas išbrauktas. Reglamentas dėl kosmetikos produktų bus perkelta. Tai ar galime patvirtinti šią darbo tvarkį? Atrodo, kad taip. Kągi, ją tvirtiname. Šiandien yra užtikrintas vertimas visas kalbas išskyrus estų, latvių ir maltiečių mūsų posėdėje. Taip pat turime Flamandijos televizijos komandą. Ir jie, ši komanda lygia kolegė Vanden Gleit. Jeigu neprieštarausite, bus filmuojamas mūsų posėdis, juolab, kad jis transliuojamas internetu. Taigi nemanau, kad tai sukeltų problemų. Tai yra, jog bus filmuojamos mūsų šios dienos diskusijos. Antrasis darbo atvarkės punktas Norėčiau atkreipti dėmesį praeitą savaitę įvykusią vadovų tarybą. Jos metu buvo kalbama ne vien tik tais apie Lisabonos e, sutartį, bet ir apie klimato kaitą. Ir mūsų manimi tikrai labai džiugu, kad 27 valstybės narios ir toliau palaiko klimato paketą, pagal kurį iki 2020 metų ES sumažintų emisiją iki 30 procentų, susarga, kad kitos pramonės valstybės dėtų atitinkamas pastangas. Tai aišku, atitinka ir e, Kopenhagos e, konferencijos tikslus. Taip pat buvo kalbama apie finansavimą, kuris siektų 100 milijardų eurų iki 2020 metų. Šis finansavimas buvo patvirtintas. Tai yra, bet kita vertus girdėjome, kad kol kas dar nenustatyta, kokia, koks bus konkretus ES indėlis. Tai nebuvo padaryta dėl taktinių priežasčių, o taip pat dar dėl to, kad ES nenuspręsta, kokia dalis teks kuriai valstybei nariai. Taigi čia dar teks padirbėti. Na ir Galiu perėti prie kito klausimo, kuris buvo išsamei aptartas praeitą ketvirtadienį, tai yra mūsų delegacijos vizitas į Vašingtoną, o taip pat e, debatai kongrese. Na ir galima teikti, kad klimato kaitos srityje Europa ir toliau išlieka lyderė, kitos šalis turi dėti ir dar daug pastangų, pavyzdžiui, tam, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai, o taip pat būtų priimti konkretus įsibaregojimai, kurių mes tikimės. Taigi, manau, kad ketvirtadienį iš ryto galėsime šiam klausimui skirti daugiau laiko. Trečiasis darbo tvarkės punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas, rugsėjo 30 dienos e, protokolo tvirtinimas, jeigu nieks neprieštaraus, tuomet iki posėdžio pabaigos tuomet protokolas bus laikomas patvirtintų. Nu, apie pietų vyks pasikeitimas nuomonėmis su ponu Gertu Dancitu, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomuoju direktoriumi. Ši agentūra įsisteigusi Helsinkyje. Ir mūsų aplinkosaugos komitetas bendradarbiauna su šia agentūra Ir per praeisą kadenciją REACH reglamentas buvo tas teisės aktas, kuriam teko skirti daug dėmesio. Ir mūsų komitetas skiria daug pastangų, dėmesio šiam teisės aktui. Per paskutinį mūsų posėdžių, komiteto posėdį jau uždavėme klausimų komisiją dėl REACH įgyvendinimo ir todėl tikrai puiku, kad šiandieną pas mus apsilankys šios agentūros direktorius ir tokiu būdu galėsime tęsti šią diskusiją. Ši agentūra yra svarbi ir ji būtina tam, kad galėtume vykdyti mūsų užduotis. Taigi mūsų komitetą labai domina darbai šioje agentūroje, taip pat jos darbo preferencijos. Taigi turėsime galimybės užduoti klausimą iš karto suteikiu žodį e, pono vykdomam direktoriui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę jums pristatyti, kokią pažangą padaryta mūsų agentūroje nuo pastaro pasikeitimo nuomonėmis praeitų metų Liepą. Visų pirma, noriu jums padėkoti Noriu padėkoti už jūsų palaikymą biudžeto procedūros metu, kad būtų galima užtikrinti reikiamus biudžetinius ir žmogiškosius išteklius mūsų pareigoms vykdyti ateinančiais metais, kurie bus lemiami ryč įgyvendinimo metai. Jūsų komitetas užtikrino, kad vyktų korekcijos procesas Ir aš galiu Jūs patikinti, kad per antrąjį svarstymą šių, šių metų pabaigoje bus patvirtinti tie rezultatai. Tai, kas buvo pradėtas spalio 22 mm, dieną. Visų pirma, e, noriu padėkoti ponėse už jos e, darbą, palaikant ryšius su EHA, su mūsų agentūra mm, su Vendlana ir Aleksandru Duro. Taip pat noriu padėkoti už jų darbą, užtikrinant eka visą veikimą. Taip pat noriu padėkoti Gido Zarkonį ir Helmut Nassauer. Tai yra du žmonės, kurie padėjo užtikrinti, kad būtų patvirtas ryč paketas dar praeitoje kadencijoje. Aš žinau, kad tai tikrai labai patyrę žmonės sukaupė daug patirties ir žinių ir tikrai visų jų um, darbas, indėlis bus mums labai svarbus įveikėt ateities iššūkius. Noriu dabar paminėti, nuo ko pradėjome ir kiek nužengėme iki šiol. Ryč buvo patvirtintas 2006 metų rugsėjai tarybai ir parlamentų išsakius platų palaikymą. Tuomet 2007 birželio 1 diena buvo įkurta ši agentūra EHA. Tai buvo ir mano pirmoji darbo diena Helsinkėje. 2008 metų birželį mm, sudarėme 35 narių komandą, vykdomą, vykdomą tarybą ir papildomus narius subūrėme. Ir ECA jau gavo iš karto iš ankstinės registracijos paraiškas dėl cheminių medžiagų registravimo. Vos po šešių mėnesių 2008 e, gruodžio 1 dieną e, agentūra užbaigė iš ankstinės registracijos procedūrą, gavusi 2,7 milijono paraiškų dėl to, kad par, iš ankstinės registracijos paraiškų buvo tiek daug, akivaizdu, kad dar pabaigoje m, mm, tų paraiškų e, buvo ypatingai dideli skaičiai, tai mūsų darbuotojams teko milžiniškas krūvis. Aš labai didžiuojuosi tuo, ką mes nuveikėme. Visos kompanijos, kurios norėjo atlikti išankstinę registraciją, turėjo galimybę tai padaryti. 2008 spalį ECA paskelbė pagrindinį tvarkaraštį dėl to, ką, ką valstybės pasiūlė kaip svarbiausios riziką keliančios pavojingiausios medžiagos iš septynių valstybių narių pagrindinių pasiūlymų buvo 15 medžiagų paslėptos ypatingai pavojingomis ir joms yra taikoma um, leidimų sistema. Ryč yra nustatyti tam tikri terminai ir aišku, kad EK atlieka atitinkamą darbą pagal tuos reikalavimus kasdien Europoje įsikūrusios kompanijos ir taip pat ne ES įsikūrusių valstybių atstovybės e, teikia paraiškas EKAI ir mes atliekame mokslinius įvertinimus daugiau kaip 5 procentams to, kas yra mums pateikiama. Rizikos valdymos, valdymo procesas, apribojimai, leidimai, pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimas taip pat mūsų atliekami darbai mm, kandidatinis sąrašas dabar yra pirmas iki peržiūrimas ir ECA stengiasi prisiderinti prie vis augančio darbo krūvio. ECA taip pat prisėda prie komisijos darbo, susitikimų su kompetitingomis institucijomis. Ir šiais metais dalyvavo trijose bendrose susitikimuose, kad būtų galima bendrai suderinti tvirtinimo, apribojimo ir leidimų išdavimo procedūras valstybėse narėse. Dar vienas svarbus mūsų darbo elementas yra bendradarbiavimas su komitetais ir su atitinkamais tinklais, kuriuose dirba valstybių narių kompetitingos valdžios institucijos institucijos ir atitinkamos intereso tos šalis. Dirbame kartu su e, įgyvendimo komitetais, valdybomis, kurios įgyvendina REACH ir e, kitomis tarnybomis. Mes nėjame nuolat Helsinkije ir padedame užtikrinti šio darbo koordinavimą visoje Europoje. Noriu patikinti Jūs, kad um, mums labai džiugu bendarbiauti kartu su tokio aukšto lygio ekspertais Helsinkije, su suvažiausiais iš visos Europos, kad būtų galima užtikrinti didesnį apsaugą, didesnį cheminių medžiagų naudojimo saugumą ir um, ryčių reikalavimų laikymasi. EHA užtikrina, kad būtų įtrauktos suinteresuotos šalis ir plačioji visuomenė į bendrą procesą. Kiekvienais metais surenkime e, dvi dienas, kur pakviečiame e, visas suinteresuotas šalis, kur gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, visos organizacijos, kurios atitinka mūsų kriterijus. Mes taip pat netgi e, kompensuojame dalyvavimą tų suinteresuotų šalių, tų subjektų, kurie kitaip galbūt negalėtų atvykti į tokius susitikimus. Labai svarbu yra užtikrinti nuolatinę cheminių medžiagų e, keliamos rizikos e, e, valdymo procedūrą. Ir mes kiekvieną mėnesį atsakome apie 600, į maždaug 600 klausimų, kurios pateikia įvairios kompanijos. Mūsų gairės yra verčiamos į visas es valstybinės kalbas. Mes organizuojame įvairius seminarus, įvairias konsultacijas per internetą. Uh, Noriu pasakyti, kad mes esame įdėgę tikrai labai mm, aukšto lygio įvairias valdymo priemonės, kurios padeda mums visus procesus valdyti. Ir audito e, rūmai patvirtino, kad mūsų priem, taikomos priemonės yra pažangioji praktika. ECA prisėda prie e, ES tarptautinės veiklos, kad būtų galima užtikrinti cheminių medžiagų saugų naudojimą, ypač EBPO kontekste. Suinteresuotos šalis ir stebėtojos pripažįsta ir stebėtojai pripažįsta, kad ECA um, gerai pradėjo savo darbą, taip pat ir dėl to, kad komisija vertingai prisidėjo. Bet reikia nepamiršti, kad didžiausi iššūkiai vis dar mūsų laukia ateityje. Ir norėčiau juos pristatyti dabar. Kiti metai, manau, mums bus patys sunkiausi. Uh, mes vis dar samdome ir apmokome darbuotojus, apie šimtą jų. 2010 metais turėsime dešimtis tūkstančių registracijos aplankų ir turėsime klasifikavimo ir ženklinimo paraiškų milijonus. 2010 metais teis, um, sueis ryčių gyvenimo terminas maždaug mėnesių likus iki kalėdų. Tai reiškia, kad darbo krūvis bus milžiniškas ir Europoje, ir visame pasaulyje. Ir mes, tai mums bus dar tik tai treti um, darbo metai. Darbuotojų visas kontingentas dar nesuformuotas. Taigi bus labai svarbu visi ištekliai, kuriuos mes turėsime. Ir mes, nor, mes todėl parengėme visus um, ypatingų situacijų planus, kad būtų galima suvaldyti situaciją taip, kaip reikalauja reglamentas. ECA ne vienintelė e, dirba labai e, sunkiai, kad e, REACH veiktų. Vyksta informacijos keitimosi forumai SIF, valstybės narės rengia savo pranešimus dėl klasifikavimo ir ženklinimo. Per SIF valstybės narės keičiasi duomenimis ir tyrimų rezult, tikrinimų rezultatais tam, kad būtų galima išvengti išlaidų dubliavimo ir gyv, bandymų su gyvūnais. ECA e nedalyvauja SIF procese, tačiau pavasarį um, pramonė paragino mus dalyvauti šiame procese, nes SIF yra lemiama ryč įgyvenimo dalis. Ir todėl komisijos parengiama e, remiama ECA pradėjo visuomenės informavimo kampaniją. Laikrodis tiksi, sudarykite savo SIFą. Ši kampanija vis dar vyksta, bet kompanijos turi imtis labai skubių veiksmų, kad tikrai laiku parengtų e, medžiagų registravimo aplankus. EHA ir toliau rems visą pramonę, taip pat ir teikdama specialias mm, paslaugas dėl registracijos, padėdama valstybių narių registracijos tarnyboms padėti mažoms įmonėms užregistruoti savo naudojamas medžiagas. ECA pradės naują e, klasifikavimo ir ženklinimo kampaniją. Mes norime e, viso, e, kompanijas informuoti, ar jos dalyvauja SIF ar ne, kokios yra jų pareigos dėl klasifikavimo ženklinimo um, reglamento, kurį jūs patvirtinote praeitais, praeitų metų pabaigoje. Rem, rengiantis uh, lemiamam terminui, uh, ECA taip pat tobulina ir savo informacinių technologijų sistemą, kad galėtų apdoroti didelį kiekį um, notifikacijų pranešimų ir, ir klasifikavimo pra, paraiškų. Um, tam, kad būtų galima užtikrinti visą registravimo ir reikalavimo įgyvenimo procesą. Uh, Taip pat reikia nepamiršti informacijos skleidimo apie jau užregistruotas cheminės medžiagas, kad visuomenė žinotų apie jas. Tas procesas bus pradėtas jau šių metų pabaigoje ir čia e, valdyba prisidės prie šio bendro darbo. Valdybos darbo grupė padės tai vykdyti. Labai svarbu informuoti uh, kompanijas, kad jos žinotų, ką jos turi mums pateikti, kokią, kokią dokumentaciją mums privalo pateikti pagal ryč reikalavimus. Mes daug investuojame į informacijos saugumą ir reikalaujame lygiai tokių pačių priemonių iš valstybių narių ir komisijos, kad e, būtų galima suteikti leidimą valstybėms narėms, e, e, kad valstybės narės galėtų teikti leidimus kompanijoms tuomet prieiti prie informacijos. 2010 metų iššūkiai tikrai milžiniški iššūkį. Tačiau šie ryč e, iššūkiai yra ne vieninteliai. Rytoj jūsų komitete bus kalbama pirmas iki apie naują teisės aktą ir čia komisija numato naujų užduočių mūsų agentūrai. Taip pat ir naują mokslinį komitetą numato sudaryti. Tai yra atsakomybė, kurią mes mielai prisimsime, jeigu aišku pakaks išteklių. Suprantu, kad mano mm, pasisakymė aš peržvelgiau tik labai paviršutiniškai, ką mes darome įgyvendinami ryč, kad užtikrintumėm saugę aplinką visuomenės saugumą. Ryč tai jūsų kūdikis, jūsų kūrinys, todėl norėčiau jums parodyti, kaip gerai mes juo rūpinamės. Uh, Todėl mielai pasinaudočiau šio progą ir pakvieščiau komiteto narius atvykti pas mus į Helsinkį, apsilankyti mūsų agentūroje, nes tuomet mes galėtumėm daug išsameu jums papasakoti apie mūsų darbą, stengiantis įgyveninti ryč. Kreipčiau į sekretariatą ir padėjėjus, kad jie e, padėtų mums organizuoti tokį vizitą iki 2010 metų pabaigos. Ir pabaigai noriu pasidalyti trimis pagrindiniais būkštavimais, kur tikrai labai reikalingas jūsų palaikymas. Visų pirma, kolegos ir aš dabar e, dėl 2010 metų suprantame, kad iššūkiai bus milžiniški, tačiau tik tuomet, kai paaiškės jų mastas, mes žinosime, kokie jie didžiuliai reikia kalbėti čia apie tai, kiek bus pateikta klasifikavimo ženklinimo paraiškų. Um, mes galvojame, kad skaičiai bus bent 300 procentų didesni, nei numatome mes ir komisija. Uh, Ir jeigu e, tų aplankų e, pateikimas e, bus vėl uždelstas iki pačios termino pabaigos, iki paskutinių mėnesių, tai krūvis bus baisus. Bet aišku, kad jeigu bus daugiau registracijų, bus daugiau pajamų tolesniems metams. Tačiau mums reikia darbuotojų, kurie būtų pasamdyti jau dabar, kad būtų galima įveikti tą darbo krūvį. Ir aišku, kad ateičiai tų išteklių reikės dar daugiau. Antra, Toks pat neiškumas dėl to, kiek ir kada bus pateikiamos paraiškos. Lygiai taip pat gali įtakoti mūsų prioritetus 2010 metams. Gali būti, kad ne, vis, ne visų metų eigoje turėsime galimybę vienodai intensyviai dirbti visais frontais. Ir kiekvieną, du, per kiekvieną posėdį aš pasižadu informuoti apie mūsų darbų apimtis 2010 metais ir apie tai, kaip gali keistis mūsų prioritetai atitinkamai dėl ryčių gyveninimo. Uh, Labai džiaugiuosi, kad mūsų valdyboje dirba parlamento tarybos komisijos atstovai, todėl jie galės mums patarti dėl prioritetų nustatymo 2010 metais. Prašysiu komiteto paramos gairių šiems atstovams mūsų vykdomajame komitete, kad jie galėtų geriau spręsti dėl prioritetų. Ir Pabaigai, aš manau, kad a, yra tiek daug neiškumų dėl kitų metų, kad labai svarbu yra paminėti ypatingų situacijų valdymo planus, kuriuos mes rengiame, nes tikrai viskas labai priklausys nuo tikimybės, nuo to, kas gali būti ir kas, kas, kas gali būti kitaip, kad mes būtumėm pasirengę, kas be atsitiktų. Aišku, kad tokie planai yra rengiami rizikai įveikti ir jie Mm, jie užtikrina rizikos valdymą tik iš dalies. Ir galiu, galiu tik tai pabrėžti, kad šimtaprocentinio rizikos suvaldymo nebūna niekada. Mes galime tik to siekti. Mes, pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes pasieksime bendrų rezultatų tik veikdami iš vien. Kaip EGOS vykdamasis direktorius galiu patikinti patikinti Jūs, kad mes Helsinkėje atliekame savo darbą, įdedame savo indėlį, kad um, iš tikrųjų visas darbas būtų sėkmingas, kad um, geresnis pasaulis būtų užtikrintas ateities kartoms. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dabar toliau mielai dalyvausiu diskusijose ir atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dėkoju, ponui direktoriui Dancertui. Na, manau, kad dabar tikrai supratome, kokia milžiniška užduotis teko jūsų agentūrai. Na, pasaulyje nėra kitos pažengesnės sistemos nei tos, kurią turime Europos Sąjungoje. Ir aišku, čia esame lyderiai. Tokiu būdu nustatome standartus, į kuriuos gali lygiuotis kiti pasaulio regionai ir tikėkime, kad mums pavyks sėkmingai įvykdyti visas užduotis. Jūs minėjote, kad 20 kartų susilaukite daugiau prašymų žingsniai į registraciją netikėjotės. Na ir aišku, tai sukėlė e, problemų pasirenginant e, kitam etap, registracijos etapui, ypat taip vadinamoms SIFS. Tai yra tai yra reikalavimai įmonėms e, kartu su partnerėmis įmonėmis renkti e, bendrus e, sektuvus vienai ir tą pačiai registruojamai medžiagai. Na ir galbūt galėtumėte vėliau išsameu pakantuoti šias užduotis, ponė Juta Hau, kad vyko labai laiku, tuo metu, kai skalbėte apie kaštus ir biudžetą. Uh, Na ir būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate tą sumą, kurią ketinate surinkti iš įmokos, registracijos mokesčių ir e, kokio biudžeto reikėtų. Taigi, kaip ir galima buvo tikėtis, klausimų daug, laiko turime iki 5 valandos, tai yra pusantros valandos, manau, kad e, šio laiko pakaks. Na, suteiksiu pirmiausia žodį Tris mintis, Richardai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį vieną problemą susijusią su greičiausiai su vertimu ir kanalais, nes vokiečių kalbos kanale atrodo skamba kita kalba. Um, ir jūs kalbate taip tylai, tyliai, kad beveik jaučiamės priversti klausyti vokiško kanalo tai ne visai susijęs su mūsų aptariama tema. Šiaip e, dėkoju, ponė direktoriu, už e, suteikti informaciją, jei jūs atkreipėte dėmesį tai, kad kitais metais bus perėta į tą etapą, kai pradės galioti pirmieji terminai. Pirmasis terminas yra 2010 m. lapkričio 10 diena, registracijos diena. Ir jeigu cheminės medžiagos nebus laiku registruotas, jų nebebus galima galinti. Na, ir ši priemonė gali būti labai skaudi visai chemijos pramoniai. Ir jų, tie sipstar ne visai tinkamai veikia. Na ir rodos tik tais penktadalis visų įmonių tinkamai atliko visas procedūras. Taigi, tai yra tai, kas buvo numatyta ryč e, reglamente. Taigi, ką jūs manote, kad galima būtų daryti? Tai yra, kas atsitiks, jeigu įmonės, ypač mažosios ir vidinės, neįregistruos laikų cheminių medžiagų. Na, taip pat uh, pagal turimą informaciją dabar 20 kartų daugiau registracijų pateikta cheminėms medžiagoms, taigi reikėtų pagalvoti, ar tinkamai aiškinama atitinkama teisės akto nuostata. Taigi norėčiau paklausti, tam, kad visas įgyvendinimo procesas per ateinančius metus vyktų slandžiai, ką jūs siūlote daryti. Pavyzdžiui, kaip galima būtų ką nors tobulinti tam, kad būtų į šią procedūrą įtraukta pramonės, smulkus rytinis verslas, kartu aišku ir komisija, ir jūsų agentūra, tam, kad šis procesas vyktų sklandžiai. Taigi, ką jūsų manimu, e, jūsų manimu galima dar būtų tobulinti, kokiu turite minčių? Uh, Dėkoju. Leisiu atsakyti tris, e, užduoti tris klausimus iš karto. Linda. Dėkoju. Dėkoju už e, jūsų tarnybos veiklos pristatymą. Turiu porą klausimų. Pirmiausia, kodėl mes nesugebame įvertinti, kiek bus pateikta paraiškų? Jūs sakėte, kad 20 kartų daugiau paraiškų pateikta, negu buvo planuota. Kodėl taip atsitinka? Ar yra registruojamos įmonės, kurios neturėtų būti registruojamos, ar tiesiog neįmanoma išmatuoti teisės aktais. Antrasis klausimas yra susijęs su tuo klausimu, kuris rūpi mums visiems - ir bandymai su gyvūnais. E, ar jūs galėtumėte pakomentuoti bandymus su gyvūnais, ar yra rasta kokių sprendimų ir kokios yra pagrindinės problemos, kurias būtina išspręsti? Ačiū. Olga Krama. Olga Krama. Dėkuoju, ponė Pirinkė, gerbiamas ponė direktorių Dancitai. Na, nepavydžiu jums jūsų užduočių, nes jums šiuo metu tenka atsakomybė už labai sudėtingo teisės aktai gyvenimą ir jūs pats e, nekartą apibūdinote tuos sunkumus, su kuriais tenka susidurti. Na, manęs asmeniškai nestebina tie sunkumai, nes teisėkuros proceso metu daugelis iš mūsų atkreipėme dėsi tai, kad e, tikriausiai bus daug biurokratinių kliučių, dėl kurių ypač smulkus ir vidinis verslas susidurs su sunkumais. Taigi norėčiau sukonkretinti kolegos Weberio užduotą klausimą. Pirmiausia, mane domintų štai kas. Ar jums tarė galbūt įspūdis, kad ES įmonės pakankamai stropiai įgyvendina e, teisės akto nuostatas ir ar, jie, ar šios įmonės nusiteikusios bendradarbiauti? Uh, Klaus, antrasis klausimas susijęs su minėtais ZIFS. Taigi, ar jūs pritarite nuomoniai, kad ZIFS sudarimo procedūra galbūt yra pernelik sudėtinga ir galbūt buvo nepakankamai įvertinta visa dėl ZIFS atsirandanti našta? Na ir dar vienas klausimas jiems labai atsargiai atkreipė dėmesį tai, kad greičiausiai kils problemų dėl laiko, jūs kalbėjote apie prioritetus, jūs kalbėjote apie atsarginius pla planus. Taigi, kas atsitiks, jeigu bus pasiektas terminas, galtinė data, o nebus pakankamai, nebus registruotos visos medžiagos. Taigi, kaip mums reikėtų reaguoti? Man norėtųsi išgirsti konkrečiosnių atsakymų šį klausimą. Na ir galiausiai norėčiau paklausti dėl uh, cheminių medžiagų agentūros gairių. Aš esu pats verslininkas, susipažinau su jumis ir dabar tos gairės apima keletą tūkstančių puslapių. Taigi, ar galite tikėtis, kad e, mažos ir vidinės įmonės turės vadovautis tokia daugybė gairių, atsižvelgti jas visas. Taigi, galbūt jūsų agentūra turi planų ir jeigu taip, kokio konkretumo jie yra, e, tai yra, ar turite planų, uh, kaip galima būtų palengvinti direkt, teisės aktų įgyvendimą smulkioms rytinės įmonėms. Na, taip pat esu girdėjęs, kad norint užmėgsti ryšį su agentūra, neįmanoma paskambinti, galima rašyti tik elektroniniu paštu, elektroninius pakla... paštu atsiųstus paklausimus neatsakoma mėnesių mėnesius, o jeigu atsakoma, atsakymas nebūna pakankamai geras. Taigi norėčiau iš jūsų sužinoti, kaip viskas iš tikrųjų atrodo, ar tikrai viskas taip jau skubu. Thank you. Dėkoju. Pradėkime nuo pono Zėverio klausimo. Tiesa ta, kad ryč nėra numatyta E, data ar rinka. Įmonės turi registruotis laiku, kad galėtų išlikti rinkoje. Ir valstybių narių įgyvendinimo institucijos turi pasirūpinti kad rinkoje liktų tik tos įmonės, kurios e, yra užsiregistravusios. Ne ECA agentūra turi už tai užtikrinti, tai turi būti aiškiai suprantama. Taigi savo atsakymę aš norėčiau būtent tai pabrėžti. E, žinoma, e, terminų nustatymas buvo atidėtas. Pirmoji registravimo galutinė data buvo nukelta šešiems mėnesiams. Tuos šešis mėnesius nustatė teisės aktų kuriejai, jūs ir taryba. Būtent parlamentas ir taryba stengiasi e, dirbti su pramonės atstovais ir išsiaiškinti, kaip tie SIF gali būti geriau e, įgyvendinti. Nekartą esame galvoję apie vairias SIF organizavimo sistemas. Savame suprantama, kad teisės aktuose apie tai nėra detaliai parašyta. Pramonė turi būti atsakinga už tai. Praktiškai matome, kad e, SIF veikia daugybė skirtingų būdų ir pavydalų. Taip pat mes iš savo seminaro, kurį organizavome e, su pagrindinėmis registravimo institucijomis, supratome, kad patys pramoninkai ir turi spręsti dėl to, kaip jie turi veikti. Dabar sugrįžtu prie e, jau pateiktų klausimų ir anksčiau girdėtų klausimų. Tai yra, e, Ar užtenka laiko teisės aktą tų dosijai užbaigti? Mano nuomonė taip užtenka. Tačiau, vadinasi, negalime švaistyti laiko. Turbūt reikia padaryti daugiau, kad jau dabar būtų galima pasivyti ir atgauti tą prarastą laiką. Kaip tą galima būtų padaryti? Mano nuomonė, mes tai darome skirtingais pavydalais skirtingais būdais. Kaip jūs sakiau, organizavome seminarą, bet dar svarbiau pabrėžti, kad mes organizavome vadinamai internetinį seminarą, webinart jis vadinasi, ir jame būtent kalbėjome apie tai, kaip būtų galima užbaigti teisės aktus. Visą procesą aptarėme nuo to, kaip medžiaga turi būti nustatyta, kaip e, turi būti paraštas apibrėžimas, kokie duomenys yra reikalingi, kaip e, informaciją galima keisti su kitomis institucijomis ir e, kokie yra reikalavimai keliami patiems teisės aktams. Taigi mes turime sistemą, kuri buvo numatyta jau pradžioje. Kitas dalykas, mes turime dar vieną inter, informacijos technologijomis pagrįstą priemonę, kurios nebuvo prašoma, bet mes ją turime. Tai yra vadinamosios pokalbių svetainės, kuriomis e, registravimo institucijos e, gali bendrauti. Mes nesistengiame, kad e, būtų mūsų registravimo institucijos turėtų išradinėti dviratį, jos turi keistis patirtimi. Mes savo agentūrą, kai steigėme lygiai taip pat, žiūrėjome, ką darė kitos agentūros ir permėme jų patirtį. Uh, Lygiai tą patį gali padaryti registravimo tarnybos. Taigi ir seminare, ir forume, kuriuos mes organizavome, siekiame, kad registravimo institucijos galėtų elektroniškai bendrauti, teikdamos vienus kitiems klausimus ir juos atsakydamos. Ar galėtume daugiau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms? Koks mūsų vaidmuo šiame darbe? Mažos ir vidutinės įmonės paprastai nėra pagrindinėme registre. Jos dažnai yra įtrauktos į procesą, jos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, kuriuos surenka stambesnės įmonės. Taigi, manau, iš esmės turim galvoti apie sąžininkų žaidimų taisyklių taikymą tarp mažų ir vidutinių įmonių. Gairės dėl keitimosi duomenimis nurodo iš esmės, kaip turėtų būti sukurtos taisyklės ir kokios jos turėtų būti. Tačiau e, mes turėtume stebėti, kaip praktiškai reikalai klostosi. Yra konsorciumų, kurie atskleidžia savo darbo rezultatus kitoms įmonėms. Manau, kad tokia patirtis galėtų e, suteikti daug e, naudos ateityje. Be bejonės, po pirmojo registravimo termino turėsime pagalvoti, kaip sistemas galėsime suformuoti ateityje. Nes kuo mažesnė darbo pimtis, ir kuo ilgesni terminai, tuo daugiau mažų ir vidutinių įmonių įsitrauks į tą procesą. Ir tuo daugiau mažų ir vidutinių įmonių turės, norės eiti va, lyderių vaidmenį tame procese. Todėl atsižvelgdami į tai turėsime ateityje paremti daugiau mažų ir vidutinių įmonių. Stengiamės tokią paramą teikti kūrybiškai, Ir čia aš prieinu prie pono Kramerio klausimo, e, kuriame yra klausima apie kompleksinį vadovavimą. Mūsų vadovavimas yra išsamus, todėl mes teikiame tiek daug gairių. Bet ne visiems tos visos gairės reikalingos. Turi įmonės atsirinkti tas gairės, kurios jiems aktualios vienu ar kitu atveju. Būtent todėl gairės ir suformuluotos taip, kad e, atsispindėtų atskiroms įmonėms aktualios sritys. Ypač e, tai pasakytume apie SIF. Šiuo požiūriu manau, kad e, turime suprasti, jog gairės turi būti lengviau prieinamos įgyventinant konkrečias priemonės. Pavyzdžiui, mes turime e, trumpąjį gairių variantą, turime e, vadinamosius informacinius raštus, e, kurių dėka gairėmis yra lengviau naudotis ir įmonės geriau supranta, ko joms konkrečiai reikia. Tai yra tam tikra prasme meniu Bet turim suprasti, kad gavę meniu mes neketiname užsisakyti visko, kas tame meniu yra. Susirgtume, jeigu taip atsitiktų. Mes ir šiuo atveju norime, kad įmonės sugebėtų atsirinkti tik tai, kas joms yra reikalinga iš mūsų pateikiamo meniu. Grįžtu prie iš anksinio registravimo ir e, 20 kartų didesnio paraiškų skaičius negu numatyta. Ir e, pona Zeber ir kiti parlamentarai klausė apie tai. Yra labai daug priežasčių, kodėl buvo pateikta 20 kartų daugiau iš ankstinių paraiškų. Taip, yra įmonių, kurios, kurių registruoti nereikėjo, bet jos galvojo, kad parduodamos iš ankstinį registrą kitiems, jos pasipelnys. Tiesiog kai kurios e, įmonės pradėjo steigti skirtingas e, šakas, skirtingas mažesnės įmonės mūsų sistemoje, e, stengdamasis apimti kuo daugiau cheminių medžiagų. Tačiau mes turim suprasti, kad iš anksinio registravimo perkelti iš vienos įmonės į kitą negalima. Vadinasi, įmonės neteisingai suprato visą sistemą. Be to, reikia pastebėti, kad kai kuriais atvejais teisės aktuose buvo numatyta, kad reikia dvi gubai, du kartus e, registruoti tam tikras medžiagas. E, pavyzdžiui, polimerų pramonėje turi būti ne tik monomerai, bet ir polimerai registruojami E, iš anksto abiejų įmonių, nors galiausiai e, bus tik vienas įrašas registre, mm, ta pačioje tiekimo grandinėje. Atsirado ir kitų įmonių, atsirado cheminių medžiagų prekeivių, kurie sakė, kad mes e, pardavinėjame daugelį skirtingų mišinių ir nežinome, kokios cheminės medžiagos įeina į tuos mišinius. Todėl, kad būtume saugus, tiesiog užregistruojame viską. Žinoma, e, galiausiai visų tų medžiagų registruoti neįmanoma, bet jie bando iš ankstinės registracijos metu tas medžiagas surašyti, nes tai nieko nekainuoja. Ir tai yra tam tikra apsaugos garantija. Štai kokios priežastys e, sukuria tą didelį skaičių iš ankstinių registruojamų paraiškų. Surinkę visą tą medžiagą, mes informaciją peržiūrime, išanalizuojame medžiagą ir bandome išsiaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, 2010 metais bus registruota daugiau cheminių medžiagų ir kodėl bus e, daugiau dosie negu būdavo anksčiau. Dabar mes pradėjome atmetinėti visas nereikalingas paraiškas ir e, registracijas ir padarėme išvadą, kad 2010 metais nebus užregistruota daugiau medžiagų, negu buvo skaičiuojama ir spėjama e, anksčiau pradžioje. Tik iš viso apie 9 tūkstančius cheminių medžiagų bus registruota. Tai bus ir tarpiniai, ir galutiniai produktai. Be to gali būti, kad kartais sutampa tarpinis produktas ir galutinis produktas dėl dosie. Komisija paskaičiavo, kad 2010 metais bus gauta 25 tūkstančiai. Kol kas šį dosiją skaičių išlaikome, nes DC formavimas yra atidėtas. Bet jūs matėte iš mūsų 2010 metų veiklos programos, kad e, kalbame ir apie 50 tūkstančių, ir apie 70 tūkstančių scenarijų. Taigi e, dirbame galvodami apie tris galimus veikimo, veiklos scenarius. Ir kai išsiaiškinsime, kokiu resursu turime, tada atitinkamai e, priderinsime savo veiklą vienam ar kitam scenarijui. Taigi matysime aiškiau, kuris iš tų galimų variantų yra palankesnis. Ponas Krameris, mano nuomonė, e, būtent apie tai ir klausė. Taip pat nepamirškite, kad iš ankstinės registracijos metu įmonės vis reikšdavo pageidavimą, kad būtų sukurta nauja informacijos technologijų sistema, kad dabartinė mūsų informacijos technologijų sistema nesužlugtų. E, taigi mes e, bandome dabar sukurti alternatyvę informacijos technologijų sistemą tam atveju, jeigu mūsų sistema netikėtai e, užstriktų. Tada turėsime kitą galimybę tuos dosie išgauti. Žinoma, tai kainuos daug ir finansiškai, ir e, personalo požiūrių, bet e, turim suvokti, kad teisės aktas turi būti įgyvendintamas labai tiksliais terminais. Dabar norėčiau e, atsakyti klausimą dėl bandymų su gyvūnais. Visų pirma, norėtume patvirtinti, kad priešingai negu buvo skelbiama kai kuriuose moksliniuose e, leidiniuose, e, Mes vis dar manome, kad bandymų su gyvūnais nereikia daugiau, negu kad buvo prognozuojama priimant teisės aktą. Mes paskelbėme pranešimą spaudai, kuriame yra aiškinama, dėl ko skaičius nebus didesnis, negu buvo nu, suskaičiuota pradžioje. Tuo pat metu mes propaguojame alternatyvius e, bandymus, kad nereiktų e, į juos įtraukti gyvūnų. Ir vienas mūsų veiklos elementų yra būtent paaiškinti pramonės gamintojams, kaip galima išvengti bandymų su gyvūnais. Reikėtų labiau naudotis surinktais duomenimis, jais keistis Be to yra galimybių apskritai išvengti bandymų. 11 priedė apie tai kalbama. Sakoma, kad tų išlygų e, protingas naudojimas gali e, suteikti galimybę nevykdyti bandymų su gyvūnais. Jūs mūsų interneto svetainėje ir spaudos pranešimuose turbūt esate matę, kad kai įmonė siūlo e, ar, ar teikia prašymą atlikti, gyvūnas, atlikti bandymą su gyvūnais, mes bandome tarti su visuomenė. Ir prieš patvirtindami tokį bandymą ar duodami leidimą tokiam bandymui vykdyti, mes pasitarėme su visuomenė. Tokiu būdu e, mes pritaikome teisės aktuose jūsų primtuose numatytų saugiklius. Ačiū. Ačiū. Toliau. Martin Callan. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you to this. Ačiū, uh, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už pristatymą ir už, už uh, atsakymus. Aš norėjau savo regione aplankyti vieną nedidelę uh, E, chemikalų gamyklą e, savo rinkiminėje apygardoje. Jie naudoja labai specifinę, e, jie gamina labai specifinę cheminę medžiagą, kuri yra reikalinga alyvos gamyboje. Jie sakė, kad tam, kad jie užregistruotų tą medžiagą, jiems prieiks keleto tūkstančių svarų. Ta įmonė turi konkurentų, jie visi yra įsteigti už ES ribų ir sumokėdami už e, registravimą, jie dabar prarastų keletos metų pelną. E, Ta įmonė yra dabar iškilęs labai rimtas e, sprendimo ir labai rimtas klausimas. Jie galvoja, ar reikia registruoti tą medžiagą ar ne. Jie žino, kad už ES ribų gyvenantys, konkur dirbantis konkurentai neturės tokių pinigų mokėti savame suprantama, kad tuos kaštus turės padengti vartotojai. Ką Jūs patartumėt jiems? Kalšmitė. Dėkoju, Kalšmitė. Dėkoju Kolegė atsiprašo, kad viena kolegė atsiprašo, kad negalėjote atvykti, o dabar norėčiau paklausti žodį dėl išteklių. Jūs minėjote, kad e, iki 2010 metai darbsite naujus darbuotojus. Tačiau kiek iš tų darbuotojų, tiesą sakant, atlieka vertinimą, o kiek iš jų yra moksliniai ekspertai, kurie vertins bylas, e, kurie vertins siūlomas medžiagas ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti, kiek darbuotojų atliks būtent šį darbą. Jų Tahauk tikriausiai tai galėtų pakomentuoti daug geriau, bet man atrodo, nuostatos mes balsavimo metu patvirtinome biudžeto padidinimą. Taigi gal galite daugiau ką nors apie tai pasakyti? Nes aš kaip suprantu, kad tol, kol negaunate lėšų už registravimą, tarsi finansavimo nepakanka, tačiau kol tas lėšas gausit, jau bus skirsi per vėlų. Uh, Antras klausimas yra susijęs su kandidatų sąrašu. Šiuo metu jūs minėjote 15 tokių medžiagų, kai tuo tarpu yra apie tūkstantis medžiagų, kurios atitiktų atitinkamus uh, kriterijus. Taigi, galvojant apie vartotojų apsaugą, labai svarbu būtų traukti tas medžiagas į sąrašus, kodėl nepaspartinus to proceso, pavyzdžiui, iš penkių komisijos siūlytų medžiagų tik tais viena pateko į tą sąrašą, kaip su tom e, keturiom, kurios atitinka PBT kriterijus. Mes neturime galbūt pakankamai informacijos, bet e, mano manimu tai ir yra problema. E, jeigu pramonė nesuteikia pakankamai informacijos tam, kad jūs galėtume priimti atitinkamą sprendimą, tai jūs tuomet galėtume įtraukti tas medžiagas į sąrašą, nes tai yra aiškiai PBT e, kandidatės medžiagos. Tai jeigu pramonė nesuteikia pakankamai informacijos, tai kągi tuomet ir įtraukite tas medžiagas. Toliau jūs minėjote siūlomas medžiagas Ir birželio mėnesį jūs priemėte sprendimą, tačiau komisija nesugrįžo prie šio klausimo. Pagal e, ryč reglamentą jūs turite veikti, tačiau dabar tarsi turi imtis veiksmų komisija, taigi kai, ko sėkitės iš komisijos, nes kiek aš žinau, nuo 2007 metų nebeaptariamas do, aptariamas dokumentas dėl gairių, taigi ką siūlote, kad būtų paspardintas šis. Um, procesas per praėjus e, e, mūsų komiteto posėdį komisijai buvo užduodami sudėtingi klausimai dėl PBT ir VBB. Tai kai, kokius kriterijus e, galite siūlyti, ypač dėl tų organizmų, kurie kuriems reikalingas oras. Taigi, ką jūs siūlote padaryti, kad komisija dirbtų greičiau? Džil Panijų. Déjà, beaucoup de questions. Tik keli žodžiai, nes jau daug kas yra pasakyta. Jūs neseniai savo pasisakėme minėjote, kad tai yra Europos parlamento kūdikis kūrinys ir jūs norėjote parodyti, kad tikrai labai gerai rūpinatės mūsų kūdikiu man susidarė įspūdis, kad e, iš tikrųjų jūs tai įrodėte dabar kalbėdamas. Bet e, labai Svarbu, kad tas ryštas būtų įgyvenintas, bet tai nėra vis, visiškai aišku, kodėl, nes ES cheminė pramonė, mm, taip pat ir parlamentui sakė, kad neįmanoma 1600, tai štai jau šiandien 9600 paraiškų užregistruota, man sudarė toks įspūdis, kad iš tikrųjų jie mus tarsi pastatė prieš faktą kad viskas buvo tarsi jų naudai iš tikrųjų. Iš mūsų to susitikimo aš tikiuosi, kad galėsite išsinešti aiškės mintis dėl to, ką jūs norėsite įgyveninti. Ir, ir jūs taip pat viename iš savo atsakymų minėjote tą problemą dėl mažų įmonių, kad ne visuomet jos gali užsiregistruoti medžiagas dėl to, kad viskas yra labai sudėtinga, tie reikalavimai dėl pati, dokumentacijos pateikimo, kad viskas iš tikrųjų yra labiau stambiosiams įmonėms pritaikyta ir galbūt tada tos stambiosios galėtų padėti mažosiams. Ir e, kai iš tikrųjų, kai, kai chemijos pramonė sako, kad visai neįmanoma, kad tos mažosios įmonės e, realiai sureaguotų, tai aš manau, kad iš tikrųjų jūsų agentūra turėtų tiksliau pasakyti aiškiai, kokie duomenys privalo būti užregistruoti. Ir kaip kolega, štai tik pasakė, tik kalbėjęs kolega. Taigi aš norėčiau, kad jūs mums pasakytumėt, kokių reikia priverstinių tų priemonių, griežtų priemonių ateičiai, kad iš tikrųjų galėtumėt realiai padaryti įtaką, kad mums būtų visą tai sukurta naudinga situacija. Anheim Florence. E, e, generaldirektor. Pone generalinį, vykdomasis e, direktorių, jeigu teisingai supratau, tai tuomet kaltusios mažosios ir vidinės įmonės, o agentūra viską darė teisingai. Tačiau to neparduosiu savo nam, pas save namuose, nes e, smulkus ir vidinis verslas e, pas mus namuose informuoja apie kitus dalykus. Ir kolega Kelam yra teisus, sakydamas, kad mes e, Europoje sukūrėme ambicingą sistemą, žinodami, kad dėl to gali būti iškraipyta konkurencija, konkurencingumas. Atrodo, pamiršome vieną dalyką. Mes, aišku, norime, kad medžiagos būtų registruojamos, tačiau tos biurokratinės kliūtis neturėtų būti tokios brangios ir turėtų užtrukti tiek ilgai, nes tai netitiks Lisabonos tikslų. Na, gal tai atitiks veikiančios agentūros tikslus, bet ne Lisabono strategijos tikslus, pagal kurią Europa turėtų tapti našiausių žemynų. Taigi tos kliūtis turi priežastis. Ir jeigu įmonės neteikia pareiškimų, tai gali tai būti dėl to, kad jos negali pateikti informacijos, bet todėl galbūt uh, dar ir todėl, kad įmonės bijo teikti paraškas. Tarkim, įmonė turi šimtą darbuotojų ir e, įmonė gamina um, gaminį, kuris yra susijęs su brangiamis e, autorinėmis teisėmis tai e, tokia įmonė bijo atskleisti atitinkamą informaciją, nes tai gali būti brangu. Nes mano manimu, duomenis, kuris reikia pateikti, yra pernelik plataus masto, jie gali, būti, gali netgi pažeisti autorinių teisų principą ir čia įmonės todėl elgėsi atsargiai. Dėkoju, buvau šiek tiek sunerimis, nes man buvo nelabai aišku, kokia tvarka suteikiama žodis, nebetrodo įsisprendė. Taigi, pirmiausia, norėčiau širdingai suteikti, padėkoti už suteiktą informaciją ir paaiškėjo, jog e, agentūra kuriama kaip ir sėkmingai, bet mane nustebino jūsų drąsa, kai jūs pirmą pasisakymo metu minėjote, jog yra atsarginiai planai, nežinote, kiek galiausiai bus pateikta paraiškų ir po to pasakėte, kad daugiau laiko neprireiks, kad užteks ir dabar numatyto laiko. Taigi norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų manote, kad e, komisijai ir parlamentai nereikia atsarginio plano, pagal kurį galima būtų prailginti terminus, nes mano manimu kokybė svarbiau negu sparta. Mums e, reikalingos konkrečios aiškios nuorodos ir jeigu E, kai nebus atsižvelgiama į sunkumus, su kuriais susiduria smulkus ir verslas, tai tuomet laikas jau net toks svarbus veiksnys. Dar vienas dalykas. Dokumentus registracijas gauname tik anglų kalba, po to jas, juos reikia išversti. Ir jeigu smulku, ar vidutinė įmonė neturi atitinkama partnerė, tuomet jai reikia visus dokumentus versti ir tai yra papildomos išlaidos. Ir viso to galima būtų išvengti, jeigu viskas būtų čia pas mus verčiama, visas oficialias kalbas. Taigi, manau, kad jūs turėtumėte daugiau skirti dėmesio tam, kaip galima būtų palengvinti smulkaus ir neverslo darbą ir tai padės laikytis nustatytų terminų. O jei ne, tuomet galbūt vis dėlto komisija ir parlamente vertėtų pamastyti atsarginius planus, nes terminai yra trumpi. Jūs, aišku, galite prieštarauti, galite tiesiog atsižvelgti tai, ką sakėte, bet tiesiog reikėtų pagalvoti ir apie tai, ką daryti, jeigu tie terminai pasirodytų per trumpi. Dėkuoju, Karlas Hentis. Ačiū. Pradėsiu nuo pirmo konkretus pavyzdžio, ką ponas Kalagam paminėjo. Smulkus vidutinis verslas, tarkim, gamina vieną labai aiškę medžiagą daug rinkoje. Tai yra iš tikrųjų pasaulinė rinka, kurioje Europa taip pat dalyvauja. Tai reiškia, kad ir visos kitos įmonės turėtų užregistruoti, e, užsiregistruoti. Tai e, iš tikrųjų tuo met būtų pasidalymas tomis išlaidomis. Tai būtų verta panalizuoti tą atvejį. Nes tai gali būti ir netipiškas atvejis, ką jūs minite, kad galbūt rinkos Europoje nėra. Jūs kalbate apie tai, kad e, to produkto 99 procentai eksportuojami. Tačiau net jeigu 1 procentas e, lieka Europoje, yra reikalingas e, Europoje, galbūt gali kilti klausimas, galbūt ne, reikia panalizuoti konkrečiai tą atvejį. Dabar dėl pagalbos smulkiaujantiniam verslui bendrai. Noriu pabrėžti, kad uh, E, smulkus vidinis verslas, jeigu susiduria su sunkumais registruodamas medžiagas, gali kreiptis į mus jeigu jie yra pagrindiniai registratoriai. Jeigu ne, tai mūsų susitarimas su nacionalinėmis tarnybomis yra, kad tuomet jie turi padėti toms įmonėms. Jie gali, o, jie kadangi kalba gimtaja kalba įmonės, jie gali panaudoti savo taip pat ir informacinės technologijas ir mūsų skirtus mokymus, visą tai pasitelkti ir padėti įmonėms vietoje, nes būtent tai, tai ir yra mūsų pagalba skirta tam. Būtent tai noriu akcentuoti. Mes tengiamės išversti kaip galima daugiau medžiagos. Mes artimiausiais mėnesiais išversime dar daugiau savo vadovų, informacinių vadovų, kurie taip pat yra orientuoti į informacinės technologijas, kaip galima daugiau pagalbos būtų galima suteikti. Tarkim, jeigu yra įmonių, kurios studija su problemomis, buvo klausima, kodėl mes su jais nesusisiekime. Nuo šių metų vidurio mes sus, palaikome ryšius, tiesiogiai tiesiog skambiname toms įmonėms, kurios turi problemų pateikdamos paraiškas registracijai. Jeigu jos įstringa registracijos procese, mes skambinam toms įmonėms, netgi ne, ne, nebūtinai jie mums. Ir tikrai jūs nusteptumėt, kokie pozityvūs yra tie ryšiai, kuomet mes palaikome, mes užmesgame tą ryšį su jais. Tai irgi yra mūsų indėlis. Dabar dėl darbuotojų buvo klausimas. Turime apie šimtą naujų darbuotojų, kiek prisimenu, 25 yra 2010 metais e, ketvirti galutinis įvertinimas bus atliekamas. Bet reikia taip pat suprasti, kad dar 15-20 pradės e, prie registracijos, po to tik tai prie įvertinimo. Tai reiškia, kad jie kitais metais bus iš dalies apmokyti įvertinimo darbą atlikti. Dabar tie žmonės laikinai turi padėti mums registraciją atlikti, bet po to kitais metais jau jie galės būti permesti į vertinimo frontą. Ten bus didžiausios darbo apimtis nuo 2011 metų ir toliau. Tai aš manau, tuo požiūriu mes e, sprendžiame tas klausimus susijusius su įvertinimo darbo krūviu. Kaip aš jau minėjau, biudžetiniai ištekliai toliau mm, yra vienas iš svarbiausių mūsų susirūpinimų. Mes toliau palaikysime ryšį su jais, jeigu, jeigu bus rimtų problemų. Mes taip pat stengiamės, kiek galima tiksliau, paskaičiuoti. Mm, ir kas mėnesį atlikti tuos paskaičiavimus, kiek reikės tų pinigų, kiek jų bus kitais metais, kiek ateis pinigų per um, mokesčius už registravimą ir čia mūsų generalinis direktoratas padeda mums, bet tikrai labai sunku yra paskaičiuoti. Bus aišku tada, kai tie, kas yra pagrindiniai registratoriai, kai bus aiškus. Mes dabar turime 15 medžiagų sąraše. Dar apie 15 dabar mes kalbame šiuo metu. Tikrai turime pajėgumų ateityje padaryti daugiau tačiau mes patys tengiamės paspartinti procesus. Ir mes sudarome palankę aplinką diskusijoms tarp politikos kuriejų valstybėse narėse ir, kom, ir tarp komisijos dėl to, kaip jie tarpusavį turėtų pasidalinti darbą rengdami um, aprašus kandidatiniam sąrašui. Tai iš tikrųjų mūsų labai svarbus yra vaidmuo, sukuriant palankę aplinką politikos formavimo diskusijoms. Ir mes tikrai orientuojamės į tolesnį darbą, tolesnio darbo orientavimą. Tai būtų toks pagrindinis mūsų šių metų indėlis. Toliau dėl to, kad trūks informacijos iš pramonės. Tai čia eina kalba ne vien tik tai informavimą apie e, medžiagų e, tapatumą, kokios tai yra medžiagos, koks yra jų panaudojimas ir e, kiek yra sąlyčio su jomis, bet taip pat reikia pasakyti, kad yra dideliais kiekiais naudojamos tos medžiagos, kurias pramonė turės registruoti kitais metais. Tai yra iš toks nedidelis galbūt atidėjimas laiko prasme pramoniai, bet jie tą turi daryti, o mums yra labai svarbu, kad medžiagos būtų teisingai identifikuotos, kaip yra įtraukiamos į sąrašą. Taigi pagrindinis klausimas yra, ar teisingai identifikuota medžiaga, tai yra tikrai tas, ta, ta, ta tapatybė nustatyta tinkamai. Mūsų nuomonė tai yra svarbiausia. Dabar dėl gairių autorizavimui, leidimų suteikimui, tai yra tas procesas, kuris yra reikalingas komisijai, kad būtų galima parengti pirmo autorizavimo sąrašą. Aišku, kad reikia čia gal jų reikėtų tiesiogiai klausti, kodėl yra tam tikras vėlavimas. Mes tikrai norime to sąrašo dar labiau nei jūs, nes mums reikės ir procesus paruošti. Uh, Tai mes tikrai darom maksimalų spaudimą, kad tos gairės būtų parengtos kaip galima greičiau. Ir tikimės, kad iki kito susitikimo su valstybėmis narimis, tai yra kitų metų vasario jau, kad bus paruoštos tos gairės. Mes tikrai labai tikimės to. Dėl PBT kriterijų mes labai tikimės, kad, kad bus visos priimtos priemonės reikalingos, kad būtų galima sudaryti mokslinę grupę mūsų moksliniuose komitetuose. Ir mes savo darbo dalį tikrai mm, atliekame tame kontekste. Iš esmės tai gal tiek. Dabar kitas klausimas. Kodėl kodėl yra tik tai pusantro tūkstančio, faktiškai dabar du tūkstančiai pagrindinių registratorių, o ne devyni tūkstančiai. Na, iš esmės Yra, du, yra ne 2000 aktyv veikiančių, yra daug daugiau šiuo metu, tačiau jie veikia tik tai su tų, kas užsiregistravo tik tai tam tikrų pogrupių. Ir nėra oficialiai patvirtinti pagrindiniai registratoriai. Todėl jie negali mūsų oficialiai ir informuoti apie tai, kad cifra sudaryti. Dar kitais atvejais dar yra taip, kad e, asociacija, pavyzdžiui, naftos pramoniai e, asociacija atlieka pagrindinį darbą ruoždamos e, aprašą, tačiau jos dar neišskirstė, kuris aprašas kur, tenka kuriam pagrindiniam registratoriui. Tai vėlgi, CIF veikia, jie yra, tačiau nėra oficialiai pirti pagrindiniai registratoriai iš CIF, tai neaišku, kas jie. Uh, Ir kartu su komisija mes surašysime visas asociacijas, kurios jau dirba pagal CIF ir stengsimės užtikrinti, kad jos užbaigtų tą paskyrimą pagrindinį įmonių registratorių, kad e, taip pat, kad leistų ir kitoms įmonėms e, prisijungti e, sąžiningomis sąlygomis prie jų konsorciumų. Ir tuomet mes turėtumėm galimybę žinoti tiksliai, kiek tų CIFS šiandien veikia. Būtent apie tai mes dabar galvojame. Davis was the next one. Chris Davis. Thank you, Chairman. Thank you, Director. Uh, you... Ačiū pirmininkė, ačiū direktoriau. Jūs ryčią apibūdinote kaip revoliucingą dokumentą. Žinoma, tai yra neįlynis dokumentas, kuriam reikėjo nepaprastai daug lobizmo pastangų. Uh, REACH e, turi skatinti inovacijas ir be to jis turi apsaugoti aplinkosauginių požiūrių žmonių sveikatą ir aplinką nuo tam tikrų chemikalų poveikio. Aš pripažįstu, kad dar labai ankstyvas etapas kol kas. Tačiau ar jūs, kaip agentūros direktorius, turėtumėt kokių e, faktų rodančių, kad šis teisės aktas e, inovacijų procesą skatina, kad e, atitinkami chemikalai yra išimami iš rinkos ir ar substitucijos procesas pakankamai sėkmingai vyksta ir kenksmingi chemikalai yra išimami iš rinkos ir pakeičiami e, mažiau kenksmingais chemikalais. Ačiū. Thank you. Ačiū. Peterle. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Ačiū, ponė pirmininkė. Lepa hvala za to e, predstavitev in čestitke k dobremu štartu. <clears throat> Ponė pirmininkė. Direktoriau, dėkoju už jūsų pasisakymą už jūsų veiklos pristatymą. Jūsų klausydamasis e, prisiminiau apie vieną chemijos inžinierių, e, kuri, kuris dirbo uh, vienoje chemijos gamykloje mano draugas tai buvo, kuris pasakė, kad kiekviena, kiekviena medžiaga, kuri paimama nuo lentynos, panaudojama. Turėjai, buvo žymima ženklu, kad tai yra nuodas, tuo ženklu, kuri žymi mirti. Tačiau ant pro, galutinių produktų, kuriuos mes pagamindavom iš tų medžiagų, nebūdavo to mirti žyminčio simbolio. Tai norėčiau ir paklausti jūsų dabar savo darbe. A, kiek jūs pastebėjote, kiek mūsų piliečius domina šis darbas, ar pilietinė visuomenė domis, ar jai rūpi tai, ką jūs darote ir kokie yra ryšiai su, su plačiaja visuomenė. Euh, Madame euh, Gutierrez euh, Cortines, vous avez demandé la parole. Pone Gutierrez Cortines paprašė žodžio. Dėkoju pasakyti štai ką. Aš balsavau prieš ryč, tai mielai viešai pareiškiu. Taigi balsavau prieš, nes mano manimo dokumentas nebuvo idealus ir jame buvo aspektų, kurie tikrai buvo neaiškus. Pavyzdžiui, aspektai susijęs su autorinėmis teisėmis. Šis dokumentas, šis teisės aktas yra toks svarbus, turi tokį platų poveikį visuomeniai ir negalima sutikti, kad šis teisės aktas būtų toks neaiškus. Pavyzdžiui, buvo parengta ataskaita, pagal kurią Europoje, pasak kurios Europoje nėra pakankamai toksikologų. Ir man rodos, e, politinių požiūrį yra visiškai nepaseisinama, jeigu rengiamas teisės aktas, turint galvoje ir žinant, kad nepakanka žmogiškų išteklių. Man kelia susirūpinimą jūsų optimizmas aptariant šios klausimus. Na, žinome, kas buvo atsakingas už tą politinį entuzijazmą renkiant ryč. Ir dabar mane e, labai nustebino žurnale Neičia pasirodė straipsnis. Ten, pavyzdžiui, nurodyta, jog trūksta toksikologų Europoje. Ir kad agentūrai reikėtų papildomų 54 toksikologų tam, kad būtų atliekami atitinkami uh, tyrimai. Taigi norėčiau konkrečiai paklausti, kas bus atsakingas, jeigu viskas žlugs ir kas prisims atsakomybę tuomet, jeigu įmonės neįregistruos laiku cheminių medžiagų. Tai yra svarbi politinė tema, kur mane verčia susirūpinti tai, jog mes neprisimame atsako, politinės atsakomybės už tai, kas vyksta. Mes tarsi teigiame, jog čia kūrime naujus atsakymus, kurie padės geriau apsaugoti piliečius, tačiau neleis jų tinkamai informuoti. Taigi norėčiau paklausti, ar yra numatyta galimybė e, pateikti pačius skundus, jeigu kas nors vyksta ne taip, ir kam tokius skundus galima teikti. Ir pavyzdžiui, ar esate paskaičiavę, kiek įmonių pasitraukė už Europos dėl tokių visokių kliūčių. Dėkoju. Kristina Gutierrez atkreipė dėmesį tas problemas, kurias buvome identifikavę jau anksčiau. Na ir noriu pasakyti, kam žmonės skundžiasi, o jie skundžiasi mums. Mums skundžiasi įmonės, kurioms kyla problemų dėl registracijos, dėl biurokratijos ir galiausiai dėl kašto. Ir būtent šiuos dalykus aptarėme savo laiku parlamente ir tikriausiai teks ir ateities susidurti su tokiamis problemomis ir kelti atitinkamus klausimus. Na, jūs kalbėjote, kad tikitės uh, dar didelio registracijos paraiškų antplūdžio, daug darbo. Jūs nesakėte tiesiogiai, kad prašysite daugiau lėšų, bet pirmininkas e, nurodė, kad atvyko atitinkama pranešėja biudžeto klausimais. Taigi norėčiau paklausti, ar galima numatyti, kad tos planuojamos lėšos iš registracijos mokesčio bus e, pakankamos, o galbūt reikės papildomo finansavimo iš biudžeto. Kitas mano klausimas susijęs su bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Ir, na, jums tenka bendradarbiauti su įvairiais parlamento komitetais. Taigi, norėčiau paklausti, po metų darbo patirties, Ar manote, kad šis bendradarbiavimas yra geras, pakankamas, ar galbūt sudėtingas, apsunkinantis jūsų darbą? Na, jūs minėjote, kad jūsų agentūrai tik tikriausiai teks imtis naujų užduočių. Jūs e, paminėjote biocidų reglamentą. Ir norėčiau paklausti, ar eko E, agentūra buvo įtraukta į darbus rengiant komisijos pasiūlytą teisės aktą dėl biocidų. Jūs esate nauja agentūra, bet manau, kad rengiant biocidų reglamentą iš jūsų patirties jau galima būtų kai ko pasimokyti ir jie pasiremti. Ačiū. A, <clears throat> monsieur Danset, de bien vouloir répondre à ce problème. Paprašysiu eh, direktoriaus Danseto sureaguoti, atsakyti į šios klausimus? Thank you. Promote innovation in terms of. Ačiū. Inovacijų skatinimas, ypač galvojant apie labai žalingas cheminės medžiagas, yra labai aktualus. Jau gavome tam tikrų ženklų, kad įmonės uh, sureagavo į vadinamąjį kandidatų sąrašą. Akivaizdu, kad rinkoje per saugumo duomenų lapus e, paaiškėjo, kad apie 15 medžiagų gali būti naudojama. Gavom informacijos, kad nekarta įmonės e, suskubo ir sasistengė gauti leidimus E, toms medžiagoms rinkoje pakeisti mažiau žalingomis. Manau, kad šiuo požiūriu matome pozityvių poslinkių. Šie uh, įvykiai akivaizdžiai iliustruoja teisės akto naudą. Be to yra registruojama daug naujų medžiagų, net ir šiais sudėtingais finansinių požiūrių metais. Uh, Įmonės ir toliau teikia e, paraiškas registruoti naujas medžiagas, e, numatomas teikti rinką. Taip, REACH teisės aktas e, prisideda prie inovacijų skatinimo. Dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo. Pilietinė visuomenė dalyvauja šiame procese skirtingais būdais. Turime labai daug pavyzdžių, kai buvo tartasi su visuomenė. Jau paminėjau bandymus su gyvūnais. Bet tarėmės su visuomenė ir tada, kai tam tikras cheminės medžiagas įrašome į kandidatų sąrašus arba galvojame apie apribojimus ateičiai. Taigi yra nemažai atvejų, kai visuomenė procese gali dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę turi teisę. Be to laikomės vadinamosios suinteresuotų grupių politikos. Ir suinteresuotos organizacijos e, gali išreikšti savo interesus. Turiu galvoje organizacijas, kurios atstovauja visuomenę. Be to mes skelbėme informaciją, kurią ketiname rinkti per e, registruojamas paraiškas tai turėtų prasidėti jau šiais metais, bet be abejo, nes kitais metais bus surinkta kur kas daugiau informacijos ir ji bus paskelbta, turiu galvą medžiagas, kurios dabar rinkoje labai plačiai naudojamos. Ir vartotojų organizacijos galės tą informaciją naudotis. Dar vienas klausimas. Ar bus pakankamai rinkliavų mokesčių? Kol kas e, nematau jokio pagrindo teikti, kad mokesčiai yra nepagristai e, maži ir dideli. E, tiesą sakant, mes dabar e, mokesčius taikome kur kas mažesnius negu iš pradžių ketinome, nes ankstyvieji, e, ankst, ankstyv, ankstyvo paraiškų registravimo yra kur kas mažiau negu buvo numatoma anksčiau, bet žinome, kad jų skaičius išauks maždaug kitais metais, kai prieartės terminas. Ar įmonės gali laikytis nustatytų laiko terminų yra kitas klausimas, kuris nuolat teikiamas. Mano nuomonė, įmonėms labai svarbu žinoti, kad yra nustatytas toks terminas. Ir tas terminas negali būti keičiamas vos kokiai problemėlė iškilus. Labai svarbu įmonėms žinoti tuos terminus iš anksto, jiems pasirenkti ir veikti atitinkamai laiku, nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Manau, kad šiais metais mes jau neblogai įsibėgėjome ir bandome visus Europoje įtikinti įsitraukti į tą procesą, į SIF procesą ir parengti atitinkamus dosie. Labai svarbu, kad tas įgytas pagreitis nebūtų prarastas ir kad numatyti terminai nebūtų pakeisti. E, buvo sakoma, buvo pateiktas klausimas, ar reikia e, plano nenumatytiems atvejams. Mes manom, kad jo reikia ir labai aktyviai dirbame įrengdami. Dėl biocidų. Mūsų agentūra ECA sutiko biocidų klausimą spręsti ateityje. Kaip žinote, kol kas e, turime tik subsidijas REACH veiklai negavome jokių resursų e, dirbti kitais klausimais negu REACH. Tačiau, bėgant laikui, ir e, šioje srityje mes esame šiek tiek padirbėję ir nemažai esame pasirengę biocidams. Būtume labai dėkingi, jeigu galėtume tą procesą pradėti dar anksčiau, ir galėtume biocitus įtraukti į pramoninių chemikalų sąrašą kuo anksčiau. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Turiu pasakyti, kad šis darbas buvo labai naudingas iki pat šios dienos. Valstybių narių parama yra būtina, nes su valstybėmis narėmis turime dirbti, pavyzdžiui, E, remdami mažas vidutinės įmonės arba steigdami vadinamosius pagalbos taškus. Valstybės narės įgyvendinamos ryč taip pat turi padaryti nemažą darbą. Atitinkamos įgaliotos institucijos e, turi, yra atsakingos už to darbo įgyvendinamą. Ir didžioji dalis darbo dar ateityje. Kol kas e, reikia tik atlikti iš ankstinį pasirengimą. Mes tengiamės sukurti atitinkamus gebėjimus ryč e, direktyvai gyvendinti. Tam, kad nebūtų išvaistyti ankstesnius teisės aktus įgyvendant e, sukaupti resursai, valstybės narės e, turi gauti mūsų paramos e, ryč įgyvendinime. Valstybės narės savo pačių galimybėmis e, pasinaudodamos turi stengtis e, deramai pasirenkti. E, O mes labai glaudžiai, kaip sakiau, bendradarbiavame su kompetitingomis visų valstybių narių institucijomis. Bendradarbiavimas būtinas iš abiejų pusių ir iki šiol esame sukaupę labai daug geros patirties. Ačiū. Euh, Ačiū direktoriui. Dabar žodį suteiksiu. That, uh... Pirmininkė, manau, kad parlamentarams būtų įdomu sužinoti, kad ką tik e, Čekijos prezidentas pasirašė Lisabono sutartį. Gera žinia, taip, gera žinia. Pane Fransos Grastet. Merci. Alors, je, je crois. Euh... Ačiū. Direktoriau, aš norėčiau gal keletą dalykų paminėti, kas jau buvo pasakyta, bet manau, kad tikrai labai svarbu pabrėžti, su kokiais sunkumais mes susidurėme e, ryč kontekste, nes iš tikrųjų tai yra uždėlsto veikimo bomba visuomenės akimis, bet reikia visuomeniai paaiškinti, kad taip nėra. Kai kalbi su didelėmis įmonėmis, chemijos pramonės įmonėmis, mm, Jis aiškina, su kokiais sunkumais jos susiduria. Tikrai jos ne, nesako, kad tie tikslai yra netinkami, galvaryčiai ir taip toliau. Tačiau problema yra, ir čia aišku galima ginčtis, bet uh, sunku joms yra įdarbinti labai aukšto kvalifikacijos lygio žmonės, kurie galėtų užsimti vien tik tai ryč klausimais. Ir dabar, kai mes esame ekonominės krizės laikotarpiu, tai galime kelti savo tokį klausimą, ar iš tikrųjų tas finansavimas, tas, tos lėšos, kurias tos įmonės turi pašvesti vien tik tai ryčiai gyvenimui, ar tikrai tos lėšos negalėtų būti naudingiau panaudotos kitur. Ta pati klausimą galima kelti ir dėl smulkių vidutinių įmonių turėjau galimybės kalbėti su stambiosiamis įmonėmis, kurios sako, kad tikrai jos yra pasirengusios padėti mažosiams įmonėms, bet, bet kokiu atveju jos tikrai ne visos sugebės uh, perkelti, įgyveninti ryč uh, per nusakytą terminą. Tikrai jūs sakote, kad yra labai daug gero ryšto, gero noro iš jūsų pusės, aš tikrai tuo mm, nebejoju, tačiau kaip kalbate apie tai, kad padedate, kad teikiate tiesiog nepagalbą, taip toliau, taip toliau, visa tai puiku. Kiekviena valstybė narė taip pat turi ir savo pagalbos sistemą. Tačiau būtent, kai uh, Mm, kalbėsi su tuo nacionaliniu pagalbos biuru, realiai mm, matai, kad jie tik tai atsako, štai um, šiuo klausimu jūs turite laikytis tokio straipsnio, tokio punkto ir tik tiek, jie tik tai teisė nuostatas pacituoja, bet realiai veiklos požiūrių neduoda jokių praktinių patarimų ir todėl realiai įmonės tos tikrosios pagalbos negauna. Aš manau, kad e, tikrai ta pagalba yra pernelyg daug technokratiška, bet nepakankamai konkreti, kad e, būtų galima patenkinti įmonių lūkesčius. Tai rimtai neraminantis klausimas, nes tai labai sudėtingi, labai komplikuoti komplikuoti klausimai ir ypač, kai gyvename krizės laikotarpiu, kuomet mm, smulkos vidutinio verslo pagrindinis rūpestis yra susirasti rinką, netgi tiesiog išgyventi, tai mes dar baisiausiai apgrauname jų visą funkcionavimą, jų visą darbą dar ir to ryč reikalavimais. Taigi aš, aš suprantu, kad e, reikia gerbti terminus, tai yra pagrindinis principas, bet aš manau vis tik tai e, būti pakankamai lankstiems ir atsižvelgti į dabartinį kontekstą ir tikrai nepasmaukti mūsų įmonių, nes tai, kai mes e, nebeturėsime įmonių, nebereikės mums ir viso registravimo. Merci, madame, euh, Ačiū, Jutta Haug. Ja, vielen Dank. Ähm. Dėkuoju. Tiesą sakant, nenorėjau dalyvauti šiuose diskusijose, neketinau pasisakyti. Tačiau pa, išklausius kolegių ir kolegų, man kyla klausimas, kur buvome, kai tvirtiname ryč reglamentą. Tai padarėme praeisę kadenciją, dabar turime šį teisės aktą ir dabar norėčiau priminti visiems kolegoms, jog per praeisę kadenciją uh, e, turėjome tą patį didžiąją frakciją, tai yra EPP ir ji turėjo lemiamą balsą, nusprimant sprendimą prie dėl ryčių reglamento. Taigi ši frakcija labai prisidėjo. Antra, e, Europos parlamentas bendrai dalyvauna teisėkuros procedūroje, kurie dalyvauna ir taryba kuri prisidėjo prie ryč reglamento formavimo, o taryboje dauguma vyriausybių e, buvo veikiau konservatoriškos pakraipos. Na ir dabar kol, vykdomam direktoriui Dancetui tenka viską administruoti ir jis tarsi e, kaltę verčia teisės aktų kuriejams. Aš manau, tai nėra tikslinga. Man norėtųsi, kad visi kolegos pasižiūrėtų, kokius sprendimus e, priemė taryba dėl šios agentūros. Pavyzdžiui, taryba sumažino šios agentūros biudžetą. Na, kolega Šliuteris minėjo, kad per pirmąjį e, klausimą pavyko pasiekti, kad e, biudžeto eilutę buvo įtrauktas lėšos skirtos agentūros finansavimui. Tai yra geras dalykas, tačiau žinome, kad e, per kitą, kitais me, biudžetiniais metais lygiai taip pat trūks biudžeto lėšų. Na gaila, kad Karlas, Hein, Karlas Florentas nedalyvauna diskusijose, nes pavyzdžiui, Jis, pavyzdžiui, ragino priversti tarybos atstovus suvokti, kad agentūros darbui reikia pakankamai lėšų. Ir jeigu lėšų nepakanka, tai mes negalime numatyti agentūrai pabraš, papildomų užduočių. Aš suprantu, kad pana Glas uh, sako, kaip yra su biocidai, sutinku, kad ši agentūra turėtų ir šiais srities dirbti. Tačiau svarbiausia, kad mes sukūrėme agentūrą, kuri turi tam tikrą sąrangą ir tai yra pagrindinė prielaida šios agentūros darbui. Ir Ir jeigu norėtume agentūrai suteikti papildomų žašių, tai tam reikės vėl papildomo teisės aktų ir atitinkamo finansavimo. Uh, todėl te galiu paraginti kolegas. Jeigu jūs manote, kad kažkur kažko trūksta, tai siūlau nesėdėti rankų sudėjus, imtis veiksmų, kreiptis į tarybą, nes ir kiekviena valstybė narė turi savo įsipareigojimų ir svarbu, kad reglamentas ryč būtų taikomas taip, kad tai padėtų įmonėms. Na, aišku, yra biudžetinių klausimų, man rodos, tarsi juos atsakiau, bet kartais ne visai suprantu kolegas. Aš visuomet buvau tik pakaitinė šio komiteto narė. Aš esu iš regiono, kur plačiai išvystyta chemijos pramonė ir dar vakar susitikau su daugeliu darbuotojų tarybų iš chemijos pramonės atstovų atstovais ir iš jų pusės taip pat išgirdau nemažai kritikos tiesiog, tai tai norėjau čia atkreipti dėmesį. Ačiū. De, de parole, Daugiau klausimų nėra, taigi prieš teikdama žodį e, jums, direktoriu, aš norėčiau dar e, šį beitą pasakyti, tai prie, pridurti prie to, ką ponia Hauk pasakė. Tikrai labai m, suprantu, im, kokie sunkumai iškyla įmonėms, bet taip pat reikia prisiminti, koks svarbus yra šis tekstas, šis dokumentas, kiek, koks yra svarbus mūsų piliečiams, mūsų visuomenės veikatai, visas politinis, ekonominis tas svarbumas yra labai didelis vis, visuomenės veikatai, tikrai labai svarbu yra būtent tas pakeitimo, o kitomis medžiagomis procesas. Reikia nepamiršti, kad šio teksto mes balsavome ir tikrai jūs turite turite įvykdyti jums tenkančią misiją. Ir klausimas yra būtent, kaip jūs tą misiją įgyveninsit. This, uh... Ačiū už uh, jūsų gerus žodžius. Manau, kad čia mūsų nuomonės išsiskiria apie tai, kaip galėtume įmonėms padėti. Bet iš esmės norėčiau pasakyti, kad ir šioje salėje yra pramoninkų atstovų, kurie klausosi mūsų diskusijos. Mūsų agentūra dirba petis į petį su pramonininkais kasdien. Su pramonininkais mes e, rengiame diskusijas kas dvi savaitės apie mūsų padarytą pažangą. Tokiu būdu mūsų agentūra nori uh, E, geriau suprasti pramonininkų poreikius ir jiems padėti, kiek tik tai įmanoma padaryti. Tam išleidžiame labai daug lėšų. Be to įtraukėme e, pramonininkus į visų, visų mūsų informacijos technologijų priemonių rengimą, į mūsų vadovus, kurie yra siunčiami pramoninkams. Lygiai taip pat pramoninkai prašo mūsų nuomonės apie jų rengiamus vadovus. Turiu pasakyti, kad mes stengiamės kiek įmanydami padėti įmonėms ir jų asociacijoms. Tai apima ir santykius su mažomis bei vidutinėmis įmonėmis ir jų organizacijomis. Jų atstovai mūsų posėdžiuose dalyvauja nuolat ir mes stengiamės jų išklausyti kiek tik įmanydami. Man iškyla sunkumų E, suprasti kai kuriuos jų rūpešius dabar, bet supraskim, kad ekonominė padėtis dabar labai sudėtinga. Įmonės ją pergyveno ir bėgant laikui jos mm, turės atkurti tą žalą, kuri buvo patirta šiais metais. Todėl mes stengiamės aktyviai jiems padėti ir suteikti naujas priemonės, naujus dosie, uh, Turiu pasakyti, kad mes su asociacijomis ir pramonininkais palaikysime dar glaudesnius ryšius ateityje ir pasirūpinsime, kad mažos bei vidutinės įmonės galėtų e, pagristai gauti konsorsiumų surenkamus duomenis. Dėl nacionalinių pagalbos punktų, tarnybų. Mes e, su jomis dirbame, mokome juos e, dirbti konkrečiomis aplinkybėmis ir kitą savaitę turėsime pagalbos tarnybų darbuotojų seminarą, pas mus e, aptarsime, kaip galima praktiškai dirbti. Taip pat ketiname jiems suteikti atitinkamas darbo priemonės, kurios leistų geriau, tiksliau atsakyti visus iškylančius klausimus. Be to, uh, E, prašome, kad pagalbos tarnybos perduotų visus e, klausimus, į kuriuos jos pačios negali atsakyti mums. Tokiu būdu mes palaikome e, santykių su komisija. Jeigu tai yra juridinio popūdžio klausimai susijęs su ryčiai gyvenimu, tai komisijos teisės tarnybos mums padeda juos išspręsti. Ir tai stengiamasi padaryti greitai. Okay, I think I, I cover... Atrodo, kad atsakiau visus pateiktus klausimus. Aš girdėjau jūsų išdėstytą sąlygas dėl intelektinės nusavybės. Noriu paminėti, kad mes e, teis, intelektinę nusavybę stengsimės apsaugoti taip, kaip yra reikalavima teisės aktuose, stengiamės e, laikytis visų saugumo garantijų čia tikrai e, netausojame jėgų. Stengiamės pasirūpinti, kad mūsų sistemos visuomet e, būtų apsaugotos nuo bet kokių neteisėtų įsiveržimų. Tam dėmesį skiriam nuolat. Dėkuoju, ponė direktoriu, iš išsame informaciją, išsamius klausimus, atsakymus mūsų klausimus. Kaip matote, mūsų komitetas labai domisi jūsų agentūros darbu. Taigi tikrai mums įdomu. Ir Gydės Sarkonis, ir ponas Nasauris yra nauji e, asmenys, kurie padės palaikyti ryšį su jumis. Na ir supratome, kad jūs pakvietėte mus apsilankyti ir vietoje, susipažinti su jūsų darbu. Tikrai, mielai, pasinaudosime šiuo kvietimu. Taigi linkime jums daug sėkmės nes e, ši agentūra yra svarbus ES e, aplinkos saugos politikos elementas, taigi džiaugiamės būsima viešnage, būsimų vizitų pas Jūs Helsinkį. Ačiū. Na kągi, brangus kolegos, galime perėti prie penktą darbo tvarkės punkto ir esame pakvietę mūsų posėdį kitos svarbios agentūros vykdomąją direktorę. O kur? Jie? Nuo penkis ateis. Tai yra, esame Kopenhag... pakvietę Kopenhagoje įsisteigusios Europos aplinkos agentūros vykdomą direktorę.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 Na kągi, sveika atvykusi Europos aplinkos agentūros vykdamoji direktorė Žaklin Megleit. Sveikinu ir jūsų darbuotojus, sveiki atvykę į mūsų aplinkosaugos komitetą. Taip pat sveikinu ir pono Liudo Fans Olsberg. Jis yra agentūros valdybos pakaitinis narys, jis buvo skirtas parlamento teikimu. Taigi, pon... Magleit, ši Europos aplinkos agentūra yra viena iš seniausių Europoje ir jos užduotis yra teikti svarbę informaciją apie oro, vandens švarą, apie klimato kaitą. Yra sukurta palidovinė sistema, kuri leidžia surinkti dar daugiau duomenų. Po kelių savaičių vyks svarbi konferencija Kopenhagoje ir labai malonu sužinoti, kad pavyks su jumis susitikti. Jau Kopenhago reikalinga atitinkama infrastruktūra. Ši Kopenhagos e, konferencija bus labai plataus masto. Na ir mus labai domina ta informacija, kurią ketinate mums suteikti apie uh, E, agentūros darbą, darbo tendencijas, galimas problemas ir panašiai. Labai ačiū pirmininkė. Labai malonu būti šiame komitete Aš e, džiaugiuosi matydama senus pažįstamus veidus ir sveikinu naujus žmonės, e, sveikinu visus Europos parlamente ir tikiuosi su jumis glaužiai bendradarbiauti. Ir senus draugus, ir naujus žmonės noriu pasveikinti, tikėdamasi, kad su jais gerai susipažinsiu. Tiems iš jūsų, kurie jau pažįstate agentūrą, e, Norėčiau priminti, o kitus informuoti apie tai, kokia yra mūsų agentūros misija. E, steigiamajame komente mūsų agentūros mandatas buvo apiprieštas taip, kaip šiandien mes dirbame. Taigi yra parama tvariai plėtrai, parama e, ženkliems ir išmatuojamiems uh, patobulinimas Europos aplinkos saugos sektoriuje ir patikimos informacijos ir operatyvios informacijos suteikimas politikos kuriems ir visuomeniai, kad žmonės geriau suprastų aplinkos saugos problemas bendrai ir jų įtaką Europos ekonomikai. Taigi mes didžiulį dėmesį skiriame ir parlamentui, ir su jumis mes nuolat bendradarbiaujame. Norėčiau iš karto pasakyti, kad su manimi šiandien atvyko personalo žmonių, kurie paprastai sėdi kažkur salės gale. Ir tikiuosi, kad bėgant laikui jūs per juos susipažinsite su manimi ir mes galėsime labai konkrečiai aptarti rūpimus klausimus su frakcijų atstovais ir su pranešėjais. Aš norėčiau išskirti du klausimus. Pirmasis yra susijęs su klimato kaita ir artėjančių Kopenhagos e, susitikimu. E, O kitas dalykas - mūsų partaskaita apie aplinkosaugos būklę. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra labai svarbus dokumentas, galvojant apie aplinkosaugos programos šeštąjį e, egzempliorių. Manau, kad tai reikia kalbėti. Liko 42 dienos, nedaug. Barcelonoje dabar vyksta susitikimas. Ir manau, kad jūsų rezoliucija nusipelno ypatingo pripažinimo, nes joje yra išsikelti e, griežtesni tikslai, kurių ES turėtų siekti. Vis tik matome, kad padaryti reikia dar labai daug. O ką mes dar liekame, ką mes darome e, vykstant daugybei posėdžių, konvencijų, susitikimų. Mums uh, tenka uždavinys suteikti autoritetingą informaciją apie klimato kaitos švelninimo politikos įtaką ekonomikai. Mes reguliariai teikiame ataskaitas, kurios yra labai svarbios, nes tam, kad ES tenkintų e, savo prievalės pagal tarptautinį klimato susitarimus e, stebėsinos ir kontrolės rytyje, mes turime pateikti dvi ataskaitas - kasmetinę E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, būklės ataskaitą ir e, kitą ataskaitą, bus, kuri bus naudinga rengiantis Kopenhagai. Paskutinėje ataskaitoje yra sakoma, kad 27 valstybių narių ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo. Daug kas sakytų, kad tai yra natūralu, nes pasima bendra ekonomikos e, sulėti, bendras ekonomikos nuosmukis, bet ne tik tai. 2009 m. rūpiučio mėnesio duomenimis apie, 7, apie 10,7 procentų e, sumažėjo šiltnamio efektą išmetančių dujų kiekis, lyginant su praeitais metais. Kaip žinote, ES bandoma naštą padalinti visoms valstybėms narėms. 15 senųjų valstybių narių siekia 8 procentų sumažėjimo, kol kas yra pasiekta 6,5 procento. Tai yra esminiai skaičiai, kuriuos turime galvoje tos, tose diskusijose. Taigi, šiuo metu šiltnamio efektą sukeliančios dujos iš ES e, sudaro 10,5 procentų lygnant su Junktinių tautų klimato kaitos konvencija. Taigi, turime suvokti, kad ES viena čia negali veikti. Tai būtina pabrėžti. Tačiau mūsų ataskaitos yra labai aiškiai akcentuojama, kad ES išsikėlė griežtų siekių, griežtų tikslų ir sugeba jų, juos įgyvendinti. Norėčiau paminėti e, faktus, kurie turbūt bus lengviau jums suprantami. Tai yra paminėsiu skaičius vienam asmeniui, kiek išmetama dujų vienam asmeniui. Manau, kad tie skaičiai mus labiau pritrenks. Per pastaruošius 17 metų, nuo 1990 iki 2007 metų, e, vidutinės e, emisijos vienam žmogui sumažėjo nuo 11,8 iki, 2, iki 10,2 tonų CO2. E, keturios tonos yra ES vidurkis, pasaulio vidurkis yra septynios tonos. E, taigi mes e, siekiame tų, to nustatyto vidurkio gana greitai, bet dar padaryti labai daug reikės. Be bejonės mūsų nu, pasiekti skaičiai yra kur kas mažesni negu kitose industrinėse valstybėse, kur skaičius siekia 15 tonų. Taigi ES e, turi ekologišką e, ekonomiką ir CO2 emisijos mažėja. Žemės ūkis ir pramonė daugiausia prisideda prie to. 2007 Turiu pasakyti, kad transportas taip pat labai daug prie to prisideda ir mes e, su kolegomis transporto komitete ir transporto sektorėje turėsime dar labai daug ką nuveikti. Keletas skaičių dėl Europos aviacijos ir jūrų transporto. Čia skaičiai taip pat išaugo. 6 procentai buvo pasiekti 2007 e, metais. Manau, kad e, dar didesni tikslai yra išsikelti kitoje ataskaitoje, kur yra kalbama apie metinę e, šiltnamio efektą sukeliančio dujų emisijos lygį. Vėlgi prisiminkime, ko, nuo ko pradėjome. 10 gramų atsiprašau, per dešimt metų, kas buvo pasiekta. E, Kijoto planai atrodė labai e, tolimi ir vargiai gyvendinami, bet dabar matome, kad 10 iš 15 senųjų valstybių narių pasieks Kyoto tikslų. 2009 metais, kaip pamatysite lapkričio 12 dieną, tai yra kitą savaitę, kai mes paskelbsime ataskaitą, paaiškės, kad visos valstybės narės išskyrus vieną Kyoto tikslus tenkina. Taigi pasirūpinkime, kad pasirūpinome ir pasirūpinsime, kad jūs tą ataskaitą gautumėte pirmieji. Pirmą kartą istorijoje ES gali tvirtai pasakyti, kad savo pažadus vykdo. Kad jūs greičiau gautumėte tą informaciją, mes sukūrėme interneto svetainę, kurioje jūs galite matyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinius ir informaciją susijusią su jais mes žengėme vieną žingsnį dar toliau. Daug kas galvoja, kad klimato kaita jau padarė didelį poveikį visoms pasaulio dalims. Bet mes vertiname, kaip klimato kaita daro įtaką ES ekonomikai. Turime labai daug rodiklių. Štai yra viena ataskaita apie Alpes. Ir čia yra labai blaiviai vertinama situacija ir galima pamatyti, kad yra labai ženklių pokyčių. Ne tik ledynų e, lygyje, bet ir bio įvairovės, pavyzdžiui, maste ir panašiai. Mes e, pademonstruojame, kad yra reaguojama į klimato kaitos iššūkį. Matėme, kad e, pasaulinė temperatūra vidutiniškai padidėjo 0,8 e, laipsniais Celsijaus Tačiau pamatuoti tai yra labai sudėtinga. Europoje ta temperatūra padidėjo kur kas daugiau, o Arkties regione e, beveik dvigubai didesnis yra tas atšilimas pasauliniu mastu lyginant. Taigi mes kalbame apie dviejų laipsnių tikslą. Ir ES jau beveik pasiekė vieną laipsnį, liko tik vienas laipsnis. Ir e, galėčiau paminėti tik, kad tas vienas procentas, kuris jau kuriuo jau atšilo mūsų temperatūra, yra susijęs su mūsų civilizacijos evoliucija, turiu galvoje žemės ūkį, pramonė ir panašiai. Per pastaruosius 10 tūkstančių metų tas e, vienas laipsnis buvo pasiektas. Ir dabar iškilo pavojus, kad mes per labai trumpą laiką tokį patį dar skaičių pasieksime. Uh, Taigi mūsų padėtis jau dabar yra labai pažeidžiama, nors turim suprasti, kad skirtingose regionuose skirtingas tas rizikos lygis yra. Upių regionai yra sausros regionai, viduržėmė jūros regionas, taikoma įvairiausias e, prisitaikymo prie klimato kaitos programas. Kritulių kiekių pasikeitimas e, taip pat yra labai rimta problema, turėsime ją tiksliau išanalizuoti, bet atrodo, kad viduržėmė jūros e, regione 20 procentų sumažėjo lietaus kiekis negu amžiaus pradžioje. E, jūros lygis iškilo 3,1 mm per pasarosius 15 metų. 90 procentų visų stichinių nelaimų Europoje dabar yra susijusios su e, orais ir klimatu. 95 procentai ekonominių nuostolių ES yra patiriama būtent dėl stichinių nelaimių. Arkties regione e, jūros ledynų mm, apimtis išaugo 46 procentais, tai yra neįtikėtinai didelis skaičius. Per 20-30 metų buvo pasiektas tas lygis. Ir labai daug ekosistemų, augalų ir gyvūnų e, susiduria su rimtais pavojais jų išlikimui. Taigi mes e, neužmerkėme akių tiems pokyčiams, mes stengiamės e, keisti savo politiką, galvoti apie tai, kas vyksta. Ir jūsų komitetas turės atlikti lyderio vaidmenį, pritaikant mūsų ekonomiką prie tų naujų iššūkių. Aš žinau, kad labai stipri jūsų delegacija, e, apie tai girdėjau daug kartų, vyks į, Kopenhag, į COP15 susitikimą. Kaip jau anksčiau sakiau, Europos Sąjunga E, beveik įpusėjo iki 20 procentų vienašalių emisijos tikslų. 2020 metams toks skaičius yra nustatytas. Tačiau mes nustatėme ir 30 procentų galimą tikslą. Tai būtų ambicingesnis visą apimantis pasaulinis susitarimas. Ir aš žinau, ką Europos parlamentas yra pasakęs ir džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta kad yra išsikelti griežtesni tikslai. Tačiau viskas yra susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu. Klimato kaita yra susijusi su pasauliniu kontroliavimu, valdymu. Vyriausybės turi imtis e, lyderių vaidmens, kaip jūs puikiai žinote. O mes iš savo pusės galime tik tai stengtis padėti, suprasti žmonėms, kaip sprendimus galima realiai įgyvendinti, kaip galima pasinaudoti sukauptą patirtimi, kaip galima nustatyti griežtesnius standartus, kaip sukurti e, subalansuotą energetiką, e, ekologiškas darbo vietas Labai daug e, bus turbūt darbo vietoje apibūdinta kaip ekologiškos, bet galiausiai turim pasirūpinti, kad jos iš tikrųjų tokios būtų. Taigi terminus reikėtų aiškiau apibriežti. Bet galiausiai reikia iš esmės pakeisti, reformuoti mūsų ekonomiką. E, Kopenhagos 15 susitikimas e, nebus klimato politikos pabaiga. Mūsų agentūra supranta, kad reikės e, įgyvendinti visus sutarimus, kurie bus priimti po 2012 metų. Aš tikiuosi, kad e, e, žmonėms yra suteikta reikalinga informacija. Klimato ir atsinaujančios energijos paketo atveju turėsim suprasti, kad ir piliečius, ir valstybės narės reikės geriau informuoti apie įmanomas naujas technologijas, kuriomis galima pakeisti uh, padėtį iš esmės. Mūsų komitetas ir komisija labai glaudžiai dirba su pramonininkais ir partneriais, ieško novatoriškų veikimo būdų, kurie įvairias partnerystės, žiūri, kaip būtų galima sukurti gerą monitoringą visoje ES, kad mes geriau suprastume, kur galima daugiausia pasiekti naudos. Praktiškai norėčiau pasakyti, kad per Kopenhagos klimato konferenciją jūs galėsite naudotis agentūros patalpomis E, daugelis jūs sutikote su tuo pasiūlymu ir mes džiaugsimės, jeigu daugiau jūsų komiteto narių norės mūsų agentūros paslaugomis pasinaudoti. Žinau, kad labai didelis komiteto narių skaičius vyks Kopenhaga, tačiau norėčiau, kad jūs e, palaikytumėt ryšį su mumis ir būdami Kopenhagoje palaikytumėt ryšį su agentūra, kuo veiksmingiau ir surinktumėt kuo daugiau informacijos ir pasiektumėt geresnių rezultatų. Uh, Baigdama noriu pasakyti, kad mes ten būsime, mes dalyvausime diskusijose, būsime diskusijose dėl e, prisitaikymo klimato kaitos, dėl e, vandenynų būklės, dėl e, dujų emisijos lygių ir mes sukursime tokį globalinį kalkulatorių, kuris leis žmonėms įvertinti savo pačių veiksmų mastą ir pasaulinių veiksmų mastą. Tiek galiu pasakyti apie Kopenhagą 15, bet e, aš pasidžiaugsiu dabar ir į programos e, atsiradimu, nes ten e, apibrėžiame, kad 2010 metai yra tarptautiniai bioįvairovės metai ir Europos Sąjunga, kaip žinia, kas penkerius metus pateikia aplinkosaugos įvertinimą. Tai yra labai geras integruotas padėties įvertinimas. E, valstybės narės kur kas aktyviau šį kartą dalyvauja, tiksliau apibriešia padėti jų šalise atskiruose regionuose. Tokiu būdu mes galime griežčiau, tvirčiau įvertinti valstybių narių pasiekimus. Noriu dar pagirti komisijos parengiamuosius darbus dėl aplinkosaugos veiksmų plano. Su komisija mes labai glaudžiai bendradarbiavame ir jūs galėsite aiškiau suprasti, kaip politika realiai gyvendinama ir kur galima pasiekti kur galima pagerinti padėtį. Taigi labai noriu su jumis visais dirbti ir aš tikiuosi, kad jūs, ponio pirmininkė, ir komiteto nariai toliau su mumis bendradarbiaus. Mano dalyvavimas šiame postė yra tik proceso pradžia. Aš labai norėčiau dirbti su ponu Debrandi, kuris yra mūsų pagrindinis e, partneris ir aš noriu jį pakviesti atvykti į e, Kopenhagą gruodžio mėnesį. Visi jūs esat kviečiami atvykti į mūsų agentūrą, aš padėsiu jums tiek, kiek galėsiu ir kaip jau sakiau, kai tik galėsiu, jūs priimsiu agentūros patalpose. Ačiū. Ja, dank, Dėkuoju, ponė Makleit. Jūs kalbėjote apie senus draugus, tikriausiai atsiras ir naujų draugų, nes e, mūsų komitetas labai palaiko jūsų agentūros darbą. Na, jūs e, primeliuose pokalbėse informavote įdomią, apie įdomų dalyką. E, jūs kalbėjote apie pokalbį su <clears throat> aviacijos agentūrą, nes pasak tos agentūros pilotai skrisdami lėktuvais gali stebėti įdomius su klimatu susijusius fenomenus. Ir galbūt e, jūs galėtumėte išsameu apie tai informuoti, e, kokie pokyčiai, pažiūrėjau, nustatyti. Jūs taip, kad e, kalbėjote, kad e, klimato kol kas yra pasikeitęs 0,8 laipsniais Celsius, tačiau e, pokyčiai Arktikos regione yra dvigubai ryškesni. Ir taip pat e, e kalbėjote apie Arktikos konvenciją ir labai malonu e, kad atitinkamus pokalbis ketinama pakviesti ir Europos Sąjungą. Na, tai galima vertinti kaip pažanga, kad Europa gali dalyvauti šiuose pokalbėse kaip pilna teisė narė, kur ir jai tikriausiai atstovaus Švedija ir Danija. Taigi šioje darybose dalyvauna Rusija, Kanada, JAV Na, ES kol kas neturėjo savo balso teisės šiuose pokalbėse, bet tikiuosi, kad mes vis dėlto galėsime prisidėti ir prie Arktikos apsaugos. Ir kolega Brantis pirmiausia paprašė žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip šio komiteto ryšio uh, E, atstovas su aplinkosaugos agentūra, galiu pasakyti, kad su pane Magleit sustikau pietų ir tų dalykinių pietų metu mes kalbėjome apie tai, ar mūsų aplinkosaugos komitetas pakankamai naudojasi e, galimybę bendradarbiauti su, apie, galimybę bendradarbiauti su agentūra ponė Migleit kalbėjo, kad kai kurie mūsų komiteto nariai tai daro, bet būtų malonu, kad ne tik tais pavieni nariai, bet ir visas mūsų komitetas galėtų geriau pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamėmis galimybėmis su jūsų agentūra. Taigi, galbūt jūs galėtumėte paaiškinti mūsų komitetui, ką agentūra galėtų nuveikti tiek komitetui, tiek ir pavieniams nariams jų labui. Antras dalykas. Esu įsitikinęs, kad vienintelis atsakas į klimato kaitą yra technologija, naujų technologijų vystimas bei technologijų sklaida. Taigi norėčiau paklausti ponios Magleit, ar turite kokiu nors minčių apie tai, kaip galima būtų paspartinti technologijų kūrimą bei jų įdėgymą pasaulyje. Na ir galiausiai norėčiau dar paklausti štai ko. Uh, man buvo pasakyta, kad šiuo metu Europa tarsi atsilieka naujų technologijų jų vystimo srityje. Na ir iš tiesų, mus tarsi aplenkė tam tikros šalis, pažiūrėjau, JAF, o taip pat ir Kinija. Taigi norėčiau išgirsti jūs nuomonę apie tai. Dėkoju, Rišardas Zeberis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti poniai Magleit už labai įdomią suteiktą informaciją. Na, išklausius kolegos, galėčiau pasakyti, kad mums, parlamentarams, norėtųsi kad būtų palaikomas tampresnis ryšys tarp jūsų e, agentūros ir mūsų tam, kad mums nereikėtų kreiptis informacijos, bet kad jūs tiesiog galėtumėte mus paremti, paremti mūsų pranešėjus, tiesiog atteiktumėte informaciją ir savo iniciatyvą. Norėtųsi, kad šis bendradarbiavimas būtų pagilintas. Na, kaip žinote, e, kasdienėme politinėme darbe e, mums ne visuomet lengva, naudojantis gan sudėtingais informacijos kanalais, pasitelkti jūsų ekspertų žinias. Taigi norėtųsi sužinoti, kaip galima būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp agentūros ir mūsų komiteto, kokiu turite konkrečių pasiūlymų, nes mano manimu šis bendradarbiavimas šiuo metu nėra pakankamai geras, taigi vertėtų pasižiūrėti, kaip jį galima būtų tobulinti. Na, o kai dėl klimato kaitos, tai visi žinome, jog yra vidutinė pasaulinė temperatūra, kuri yra padidėjusi, taip pat padidėjo ir CO2 e, kiekis atmosferoje. Ir tiesiog e, abejojama dėl priežasčių. Taigi norėčiau paklausyti, kokias galima būtų daryti išvedas. Tai pirmiausia, ar būtų verta um, <clears throat> siekti, kad jūsų agentūra vykdytų platesnio masito tyrimus. Antra, norėčiau paklausti, ar galima būtų daryti išvadą, kad reikėtų e, e, skirti daugiau dėmesio klimato kaitos e, švelminimo priemonėms, nes mes žinome, tai, kad klimatas kyla, na ir, ir remiantis jūsų turimais moksliniais zeminimis, norėčiau sužinoti, ar reikėtų skirti dėmesio šiam aspektui. Tai yra daugiau dėmesio, ačiū. Dėkoju, Edita Strela. Dėkoju. Aš savo ruošą taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Mekleit už sutiktą informaciją. Na, jūs pasisakėte optimistiškai ir galvojant apie uh, Kyoto tikslų įgyvendinimą, tai norėtųsi ir man būti tokia optimistiškai ir jūs atrodote taip pat optimistiškai žiūrite ir Kopenhagos konferenciją. Bet jeigu jūs dabar teikite, kad išskyrus vieną valstybę narę, visos kitos valstybės narės įgyvendino savo uh, Kyoto tik įsipareigojimus, tai čia ar turite galvoje įsipareigojimus 2015 metams ar 2027? Per praeisį posėdį uh, rodos buvo pasakyta, kad tik tais keturios valstybės narės 2006 metais jau gyvendino Kyoto tikslus. O trys yra labai dar toli nutolusios nuo tų tikslų gyvendinimo. Na, o, o likusios bent jau deda papildomų pastangų tam, kad būtų įgyveninti Kyoto tikslai. Taigi prisimenant Taigi, prisimint jūsų suteiktą informaciją, atrodo, padėtis gerokai pagerėjo. Tikiuosi, kad ši informacija teisinga. Tuomet galime labiau atsipalaidavę žvelgti ateitį. Taigi, remintis visų tuo, ką čia pasakė, norėčiau suformuluoti klausimą susijusi su energija iš atsinaujintučių šaltinių Europos Sąjungoje. Ar turite duomenų apie tai, kaip e, vystosi energetikos iš atsinaujančių šaltinių sektorius Europoje. Taip pat minėjote ir transporto sektorių. Ir emisijas iš transporto. Ar būtų kokio nors teigiamų tendencijų šioje srityje? Paskutinioje ataskaitoje buvo paskaič... jūsų rinkta ataskaitoje buvo paskaičiuota, jog norint pasiekti, kad emisijos būtų sumažintos 20 procentų, reikėtų, kad transport, iš transporto sektoriaus ES nebebūtų jokių emisijų. Tačiau, pasak mokslininkų, to nebepakaktų. Ir aišku, mes negalime taip drastiškai priboti transporto sektoriaus. Kalbėtis kalbami mikrofoną. Nesu labai patenkintas agentūros direktorės pateiktą informaciją. Jūs visiškai nekalbėjote apie tai, kokių pasiekmių bus siekis bet kokią kainą sumažinti emisijas Europos Sąjungą. Kiek krizės akivaizdoje dėl to bus prarasta darbo vietų uždaryta įmonių, juk dabar daug žmonių prarado darbo vietas dėl to, jog įmonėms daromas spaudimas Europoje. Na, mums kaip parlamentarams tenka nuolat susitikti su verslo atstovais ir visi skundžiasi ir teigia, kad jeigu mes toliau tęsime štai šią politiką, tai daugelį valstybių narių toliau teks uždaryti įmonės. Ir galbūt e, Kyoto tikslai, lyginant su 90 metais, dabar yra gyvendami geriau dėl to, kad daugelis įmonių tiesiog išsikelia iš Europos, nes joms keliami per nelik didelį reikalavimą. Ar tai atsižvelgėte? Ir bijau, kad prarandamos darbo vietos. Ir tai atsitinka dėl to, ne vien tik dėl to, kad įmonės tampa nebekonkurencingomis. Aš žinau, kodėl aš savo laiku buvau prieš atitinkamų emisijų mažymus. Ir jo, dabar daug lėšų skiriamos verslui besivystančiose šalyse skatinti, kurio, kuris pato tampa konkurentais mūsų įmonėms. Be to, dėl aplinkosauginių tikslų mūsų įmonės tampa nekonkurencingomis ir jom tenka išsikelti į kitas pasaulio šalis. Taigi Lyga Nord yra nepatenkinta jūsų suteikta informacija, mes esame susirūpinę dėl darbo vietų praradimų. Tai nereiškia, kad mes esame prieš aplinkosaugą, bet aplinkosauga turi turėti ribas. Ir negalima aplinkosaugos politikos vykdyti bet kokią kainą, ypač šiais laikais. Ir Ir Europos įmonės patiria didelį spaudingą, prarandamas darbo vietas, o darbuotojai nebeišgyvena iš atlyginimo. Na, kolega, jeigu įmonės dabar bankrutuoja, tai, tai veikiau yra susiję ne su klimato kaita, o su finansų rinka ir bankų griūtimi. Manau, kad reikia įvardyti kaltuosius dėl dabartinės krizės. O dabar Aišku, reikia galvoti apie Kopenhagą. Ir svarbu, kad Kopenhagoje, Kinija, Japonija, JAV bendradarbiautų. Teisinga, kad ES dabar ketina nusibriežti 30 procentų tikslą, juolab, kad mokslininkai teikia, kad jo nebepakaks, reikia dabar 40 procentų tikslo. Uh, bet nenorėčiau užbėgti už akių kolegų klausimams. Po to dabar dar žodis ponui Bazėmis, o po to suteiksiu galimybę poniai Makleit atsakyti į klausimus. And, uh, McLeod, nice Ačiū pirmininkė. Pane Magleit, malonu Jūs matyti vėl parlamente. Noriu padėkoti Jums už Jūsų šios dienos pasisakymą, bet taip pat ir už labai svarbų darbą dėl Alpių. Iš tikrųjų, tai a, turėjo labai didelį poveikį Europos upėms, a, vandens situacijai. Taip pat norėčiau prisiminti dar vieną klausimą, jo, juodojo CO2 klausimą. Tai yra mm, CO2, kuris sukūriamas naudojant dizelį, kitus dalykus, kitas medžiagas. Ir čia kyla klausimas dėl Himalajų. Uh, nes dėl e, šio juodo CO2 labai sparčiai tirpsta ledynai. 22 procentai pasaulio gyventojų pajustą poveikį aplink Himalajus. Ir dėl įvairių priežasčių šis CO2 nėra įtrauktas į Kopenhagos sutarimą. Ar juodasis CO2 tikrai rimtai prisėda prie ledynų tirpimo Alpėse. Ar turime kokiu nors duomenų, ar bus teikiama kažkokių pasiūlymų šio klausimu? Hmm. Ačiū, gal dabar pabandytumėm jau atsakyti į klausimus. Ačiū. Aš pabandysiu atsakyti kiekvieną klausimą, kaip galima tiksliau, bet bus ir e, keletas bendrųjų pastabų, kurias norėsiu po išsakyti. Kaip mes stengiamės e, palaikyti ties, labiau tiesesnius, tiesioginius ryšius, kad, kaip aš per pietus sakiau, e, mes visuomet esame jūsų dispozicijoje, jeigu kažkokių klausimų turėtumėt, taip pat jeigu pagėdavote ir mūsų, jūsų komiteto posėdžiuose mes galim dalyvauti. Tikrai noriu pasakyti, kad mes ta, norime tarnauti jums mm, visais būdais. Aišku, jeigu yra konkretesnio kokio tai darbo, ką mes galėtumėm padaryti jum padėdami pranešėjams ar panašiai, mes galėtumėm per sekretariatą um, suorganizuoti tą darbą savo, kad galėtumėm padėti jums rengiant e, rimtesnius, didesnius dokumentus. Galima tiesiogiai jau tą informaciją galbūt gauti iš tų pirminių šaltinių, galbūt ne visuomet mes tą informaciją turime ar, ar galime jums pateikti, bet mes galbūt galime jūs suvesti su pirminiais e, informacijos šaltiniais. Taigi mm, pasistengime, gal mes pasistengsime mm, palaikyti ryšį su jumis ir tikrai, mm, jeigu reikės pranešėjams mūsų pagalbos, manau, kad mes tikrai labai stengiamės imtis iniciatyvos, bet ir e, padėti jums visais klausimais. Praeitą savaitę vyko labai įdomus sutikimas su JAV, tai buvo JAV ES vadovų sutikimas dėl mokslo tyrimų ir, aišku, technologijų klausimas buvo paliestas. Uh, Aiškiai, visiškai aišku buvo, kad yra skirtumas tarp JAV ir čia dėl um, investicijų į mokslo tyrimus ir technologijas karinėse ir civilinėse tikslo, sritise. Iš esmės tarsi tai būtų veidrodinis atspindys, jeigu lygintumėm situacijas čia ir ten kadangi um, dažnai karinėje srityje įmamasi vieningų pastangų, tai problemos sprendžiamos greičiau. Tai gal galima būtų turėti tokį kontekstą menyje. Yra labai globalizuotų kompanijų, kurios labai gerai dirba kitur ir Ros minėjo e, e, indėlius. GE, Siemens, daugelis kitų kompanijų ir iš jūsų regionų tikrai aiškus pavyzdys to, kad e, vyksta pokyčiai. Mes pergyvename tos pokyčius, kad tai yra, kad mes sprendžiame savo problemas, pavyzdžiui, senstanti infrastruktūra, kuri jau ne visiškai atitinka mm, reik, tuos keliamus tikslus, ar tai būtų aplinkos apsauga, ar tai būtų telekomunikacijos, energetika ar kiti dalykai, tai yra tiesioginė jų paskirtis, ar tai eitų kalba apie atsinaujančius šaltinius, iš, atsinaujančią energiją iš vietinių šaltinių, ar, taip, ar, ar kitus dalykus. Iš esmės reikia galvoti apie infrastruktūros keitimą. Bet aišku, kad tarp tos infrastruktūros, mobil, tarp tos infrastruktūros mobilizavimo ir visos, viso to, kas yra reikalinga, parūpinimo ir po to viso to perkelimą į darbo vietų kūrimą, užimtumą, aišku, tai tam tikras atotrukis, tam, tam tikras laikotarpis turi praeiti. Ne mūsų agentūros, aišku, darbas tai daryti, e, tačiau mūsų vaidmuo gal būtų toks - pasakyti, e, ką prarasite, jei mm, neužtikrinsite, kad aplinkosauginiai teisės aktai būtų geri jeigu o, užtikrinsite, kad bus visi teisės aktai perkeliantis direktyvą dėl, a, ne dėl a, nacionalinių a, taršos leidimų maksimalių ribų perkelimo, tai tikrai praradimai bus milžiniškai ir milžiniški. Ir, uh, ar žmonės turėtų etatus pilnus ar nepilnus. Esmė yra užtikrinti, kad aplinka nenukentėtų, kad pasaulyje nebūtų nei dviejų avarijų, nei vienos avarijos, kad žmonės nesusirgtų. Uh, Taigi jūsų darbas e, labai svarbus, prasme, čia mūsų indėlis galėtų būti didelis, kad parodyti, kur yra labai svarbu užtikrinti aplinkos apsaugą ir ką mes prarasime to neužtikrinę. Yra uh, daug bendruomenių, kurios tarsi uh, užsidaro, izoliuojasi ir sukuria uh, tokią situaciją, kurios gali pasigaminti tai, kas joms yra reikalinga. Aš manau, kad sistema yra labai daug potencialo ir mes galėtumėm užtikrinti ilgalaikį užimtumą, tačiau jį reikia derinti su investicijomis į infrastruktūrą ir į naujus būdus kovoti su klimato e, kaita kai, kai, kai ir mm, užtikrinti investicijas į adaptaciją. Uh, dėl to, ar yra mm, akivaizdus tie ryšiai, ar yra daug mokslininkų, kurie vis dar neigia tos ryšius. Taip yra, yra daug tokių, tačiau visuomet mm, esu atvira moksliniam dialogui jeigu yra ženklų, kad nėra aiškumo vienu ar kitu klausimu. Tačiau priežastinis ryšys yra akivaizdus, be jokių abejonių. Uh, Ir žmogaus veikla, pramoninė veikla, akivaizdžiai tą šiltnamą efektą kūrenčių dujų poveikį tik tai dar labiau stiprina. Galbūt čia, sakote, ar yra ginčiamas, ar, ar, ar žemė yra plokščia ar ne. Tai esmė yra šiltnamio klimato atšilimo procesai ir kiti procesai, kitos diskusijos. Mes labai glaudžiai dirbame su mm, plačiu ratu mokslininkų, tyriejų ir ne vien tik tai čia Europoje ir Amerikoje, kitur. Ir kai eina kalba apie dujas, kurios labiau papuola į oro kokybės kategoriją, pavyzdžiui, juodasis CO2, NOx, SOx, smulkiosios dalelės. Tai yra vienas dalykas, kitos dujos yra siejamos su šiltnamio efekto kūrenčiomis dujomis, nes tai yra metanas, tai yra CO2, tai yra labai galingos dujos atmosferos viršutiniuose sluoksniuose taigi tos teršiančios dujos tik tai sustiprina tokių šiltame efektą kūrenčių, kūrenčių dujų poveikį, bet nelabai daug. Svarbiausia yra atspėti spindintis sluoksnis, kuris š, palaiko šilumą ant žemės paviršiaus. Tai reiškia, kad, kaip, ką mes matome Arktyje ir Himalajose, poveikis tas pats, kur sluoksniai storėja ir e, šiltėja tas paviršius, bet e, tai, kas vyksta Himalajose, yra akivaizdu, tiesiog tų dujų sluoksnis tankėja ir storėja. Ir kas vyksta Himalajose labai aiškiai susijęs su Amazonės baseino procesais. Ir tie ryšiai yra labai aiškus ir jie e, aiškėja toliau ir yra mokslo tyrimų, kurie rodo, kad artėjame prie to, kur mes tikėjomės neprieisime. Mes turime didžiulių mm, rimtų įrodymų, kad, pavyzdžiui, Amazonės sausėjimo procesai labai susiję su Himalajų plokštumoje vykstančiais procesais ir taip toliau. Dabar ką ponė Estrela sakė. Taip teisingai jūs sakote, 20 būtent ES 27 valstybėse narėse rezultatai labiausiai optimistiški, geriausiai nuteikiantis, tačiau Kyoto um, priemonės yra prieinamos ir kitoms valstybėms. Mes skatiname jas taip pat prisijungti ir todėl mes norime akcentuoti. Um, CDM kitas priemonės yra Kyoto priemonės. Turime analizuoti uh, įvairius objektus ir žiūrėti, e, kiek yra energijos efektyvumas užtikrinimas energetikos sektorėje, bet pačiose objektuose taip pat. Ir mes aiškiai tai matome kad yra aiškus atotrukis um, tarp uh, sektorių lyderių ir tų, kurie galbūt, na, netaip greitai perėmė naujasias technologijas ir juda tą kryptimį. Tačiau uh, uh tie sektoriai, kurie yra lyderiai, tai iš tikrųjų mm, ne tik tai, kad įvykdys Kyoto tikslus, kuriuos mes nusistatėme, bet tikrai smarkiai juos pralenks ir energijos vartojimo efektyvumo srityje ir um, klimato atšilimo srityje. Ir tai aiškiai matoma taip pat ir per kolektyvinį naštos pasidalymą. Ir tikrai paketas tikrai yra vertas dėmesio, galėčiau tai pasakyti. Jeigu dar kokių klausimų, tikrai, tikrai prašom dar kreiptis mane papildomai. Dabar dėl paspartinimo, taip, aš grįšiu dar prie tų diskusijų. Jeigu šiandien manęs paklaustumėt, kokios yra ES investicijos į technologijas, ypač CO2 mažai išskiriančias technologijas, aš sakyčiau, kad mes esam prieškakinėse linijose, palyginkim su Japonija, Pietų Koreja, tai aišku, irgi daug kas yra daroma, tačiau Europoje, kas vyksta, kas nevyksta niekur kitur. Ir čia tikrai yra neteisės aktų nuopelnas, bet yra esmė ta, kad dabar daugelis įmonių susijungiasi ir tarsi kūrė nuo, sprendimus nuo pradžios iki pabaigos, nuo pat technologijos uh, pradžios, nuo pat mm, statymo, planavimo etapo iki pat galutinio transportavimo ir taip toliau etapo. Taigi tas integruotas mąstymas yra labai svarbus. Ironiška, kad čia mes neturime e, tokius procesus palaikančių teisės aktų kad galima būtų integruoti transporto sektorių su regioninė plėtra ir taip toliau ir taip toliau. Būtent čia, aš manau, būtų galima daugiau dėmesio skirti siekti būtent apjungti tą informaciją ir patalizuoti, ką tokie teisės aktai galėtų duoti vandens, energijos vartojimo efektyvumo prasme ir socialinės naudos, tai yra užimtumo kūrimo prasme. Ačiū. Dėkoju poniai direktoriai. Dabar suteiksiu žodį Karlui Šliuteriui. Uh, Labai ačiū dar kartą, kad atėjote. Aš nebūčiau toks optimistas kaip jūs dėl skaičių, kuriuos jūs pateikėte. <clears throat> Vienas klausimas, man buvo nelabai aišku. Jis sakė, kad tik viena šalis nesilaiko Kyoto tikslų. Gal aš neteisingai supratau? E, paskaitykime E, emisijų skaičius. Austrija 24 procentai, Danija 15 procentų, Airija 11,5 procentai, Italija 13 procentų, Luksemburgas 26 procentai, Portugalija 9 procentai, Ispanija 27 procentai. Tai yra procentai, kurių trūksta iki tikslo praėjusiais metais. Kokia tikimybė, kad šios šalis Kyoto tikslus pasieks laiku? ir kokiu priemoniu jūs pasiūlytumėte, kad jas paskatintume siekti tų tikslų, nes kaip žinia, tos valstybės turi vadovautis vidinėmis ES taisyklėmis. Kaip tos e, šalis, kurias aš išvardinau, pasieks Kyoto tikslų? Nes, kaip minėta, geros dėrybinės pozicijos Kopenhagai iš to šalis neturi. Dar vienas klausimas dėl bendrų Europos sąjungos emisijų sumaž... sumažinimo. Pažiūrėkime į 1999 metų skaičius Vokietijoje. Vokietijoje emisijos sumažėjo mažiau negu viso Europos Sąjungoje. Kaip žinia, Europos Sąjungoje e, ir Vokietijoje sulėtėjo pramonės mastai, ypač rytų Vokietijoje, dėl to turbūt emisijų skaičiai sumažėjo. Taigi realiai, kiek mes to tikslo pasiekime? Prisiminkime, koks e, ekonominis klimatas susiformavo rytų Europoje ir rytų Vokietijoje ekonomika nusmuko 21 procentų e, per vienerius metus nuo 2008 balandžio iki 2009 balandžio. Kaip mes galime pasakyti, kad mes sugebėsime pasiekti likusių tikslų? Iki šių metų mes gana lengvai pras, pralindome, nereikėjo dėti labai daug pastangų, bet kaip mes dabar per tą likusį laikotarpį sugebėsime susijimti? Kitas dalykas, ką galėtumėt pasakyti apie importuojamus produktus? 10,5 procentų pasaulinių emisijų mes e, sudarome. Bet jeigu suskaičiuotumėm ES vartojimo galę ir suvartojimų produktų pagaminimo emisijas, tai pamatytume, kad tas skaičius būtų kur kas aukštesnis. Uh, Yra daug sektorių, kurie nėra įtraukti į Kyoto. Ir tuose sektoriuose emisijų masas auga. Aš atsiprašau, kad aš taip jums ramybės neduodu, bet aš manau, kad tam mes, kas pasiektume tikslus, e, turime įvertinti ir šias problemas. Zoltán Balkszó. Zoltán Balkszó. Köszönöm a szót. A heti ülésünkön közvetlenül is foglalkozunk. Ačiū sudėktą žodį. Šią savaitę mes kalbėsime apie Kopenhagos susitikimą. Kaip žinia, rytoj mes sutinkame su komisijos nariu Stavros Dimas. Ir jeigu pažiūrėtumėm į darbo tvarkę, tai pamatytumėm, kad yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję keletas punktų. Aš apie tai noriu kalbėti dabar. Iš ponios direktorės girdėjau, kad ji galvoja taip pat kaip ir aš gerai, kad tokia svarbi informacija ateina iš jos lūpų. 27 ES valstybių narių e, emisijų lygis nuo 90-ųjų metų išaugo, e, sumažėjo 24,7 procentais. O gamybos mastai industrinėse šalyse vienam žmogui išaugo daugiau negu 10 procentų. Tai yra susiję ne tik su naujosiomis valstybėmis narėmis. Kaip, valstybės, kaip direktorė ką tik sakė, 15 senųjų valstybių narių išskyrus vieną tenkina Kyoto siekius. Bet norėčiau paminėti dar vieną skaičių - 10,1 procentų pasaulio emisijų, kurios tenka ES. Europa daugiau nebegali teikti sprendimų pasaulinėms problemoms. Europai tenka tik 10,5 procentų, vadinasi, ES gali pateikti tik lokalizuotus sprendimus kai pirmą kartą kalbėjome apie Europos parlamento rezoliucijos projektą dėl Kopenhagos vadovų sustikimo, septyni iš dešimties pasisakiusiųjų pabrėžė Junktinio Amerikos valstijų atsakomybę. Vicepirmininkas tuo metu pateikė labai gražų pasiūlymą Strasbūrė, sakydamas, kad Amerikos visuomenė ir Amerikos administracija šią problemą vertina skirtingai. Tai gal tada e, galėtų mūsų parlamentarai pasiūlymus elektroniniu paštu susirgti, susiųsti. Bet mes esame Europos žmonių atstovai ir Europos parlamento delegacija Kopenhagoje bus labai stipri. Ši Europos parlamento delegacija galės uh, teikti, jog yra stipri tik tada, jeigu bus pasiektas geras rezultatas. 20 procentų emisijų sumažinimo tikslas e, kadaise buvo ambicingas. Mes einame teisingų kelių. Bet jeigu padidinsim tą skaičių iki 30 procentų, tai vargu ar rasime gerą išeitį. Mes iš savo patirties žinome, kad ES <coughs> turi moralinį autoritetą pasakyti Kopenhagoje, kad e, norėtume, jog Junktinės Amerikos valstijos sumažintų savo emisijas. Ir stipri Europos parlamento delegacija galėtų suformuluoti savo lūkesčius labai griežtai. Aš noriu išvengti žodžio reikalauti Junktinė Amerikos valstijos ir priversti Junktinės Amerikos valstijas, bet mes turėtume atvirai pasakyti, kad tikimės Junktinės Amerikos valstijos savo emisiją sumažins. Monsieur Gilles Parniot. Oui, euh, Madame la Présidente, Madame la Directrice. Prašom, partijų. Reconnaissance et... Gerbama direktorė, kaip naujas parlamentaras, noriu pasakyti, kad tikrai mes mielai bendrabiausime su jumis. Prancūzijos šiaurės vakarų apygarda labai didelė ir tikrai mums prireiks jūsų patirties ir žinių. Bet reikia pasakyti, kad, na, mm, Ehm, iš es, kad mūsų, kai jūs šiandien kalbėjote, išgirdome mintis, kurios visiškai priešingos nuomoniai, kurią, kuri, e, kuri iš mūsų regiono yra vyraujanti. Noriu dabar paklausti Dabar dėl, e, mano klausimai, dėl dviejų laipsnių. Štai turiu uh, spalio 29-30 dienų uh, išvadas. Ir klausimas vis dar yra, ar ES laikosi to dviejų laipsnių tikslo. Jūs minėjote savo pasakymo pradžioje 0,8 procento ir noriu paklausti, kokių konkretesnių pasiūlymų. Čia yra būtent dėl to skirtumą tarp 0,8 ir 2 procentų, kaip jūs ir sakėte. Manau, kad labai aiškiai pasakyti, kas yra mums reikalinga būtent pagal mokslinės žinias. Vėlgi dabar dėl Europos vadovų e, tarybos išvadų. Uh, buvo pasiūlyta e, sukurti e, institucinę bazę ir tam, tam tikrą aukšto lygio forumą, kuris būtų e, sudaromas JAV pavyzdžiui. Ir aš noriu paklausti, ar jūsų agentūra taip pat dalyvaus tose procesuose. Tuomet mes galėtumėm pasinaudoti jūsų įgūdžiais, jūsų patirtimi. Toliau dėl finansavimo. Vėlgi Europos vadovų taryba mm, pastarosiomis dienomis šį klausimą aptarė. Tai ką jūs galvotumėt šiuo klausimu? Ir ypač atsižvelgiant į tą poziciją kolega, tik apie tai, ką kalbėjo. Ir mūsų pirmininkas Želainin apie tai kalbėjo taip pat. Uh, Tai yra, kad e, viešo sektoriaus finansavimas turi atsižvelgti į besivysančių valstybių poreikius. Tai yra, ta, kad būtų vystimasis subalansuotas. Praeitos savaitės Briuselio vadovų taryboje būtent buvo kalbama apie tai, bet taip pat ir apie, ką jūs galvojate apie tą viešo sektoriaus finansavimą ir taip pat finansavimą iš o, e, privataus sektoriaus.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 Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti direktoriai už visus paaiškinimus. Tikrai e, viskas labai optimistiškai nuteikia. Manau, kad diskusijose labai svarbu mm, būtent optimistiškai kalbėti Kopenhagos išvakarėse. Tačiau noriu jūsų patvirtinimo, ar aš gerai supratau. Jūs minėjote, kad 15 e, valstybių narių atitinka Kyoto reikalavimus. Ir tai nėra vien tik tai ekonominės recesijos rezultatas. Tačiau jeigu taip, tai tuomet e, po truputį išbrisdami iš ekonominės krizės mes vėl e, atsidursime sudėtingoje aplinkosauginė situacijoje. Vienas iš tikslų yra derinti ekonomikos pažangą su aplinkosauginiais siekiais, ypač CO2 išlakų mažnymo srityje. Jūs minėjote du sektorius. Akcentavote ypač vieną, kur iššūkiai yra miržniški. Taigi, galbūt, kai eina kalba apie mūsų pramonę, tai nuotaikos yra daug labiau pesimistiškos. Aš, aš vis tik tai galvoju, kad mūsų pramoniai vis tik yra pakankamas ryštas ir ypač pasitelkus reikiamas technologijas būtų galima tą perėjimą užtikrinti, tą reikalingą perėjimą užtikrinti. Man susidaro įspūdis, kad būtų galima pakeisti o, žmonių mentalitetą, kad ypač, va, pavyzdžiui, jūs minėjote transporto sektorių, man atrodo, kad būtų galima o, įtikinti būti e, žmonės naudotis visuomeniniu transportu, taip pat ir e, prekių pervežimo srityje, taip pat būtų galima užtikrinti e, žmonių mąstymo pakeitimą. Ir Europinių lygmenių aš norėčiau paklausti, kaip būtų galima pakeisti tas tendencijas. Dėl atsinaujančio energijos šaltinių norėčiau paklausti, aš taip suprantu, kad valstybės narėse yra didelių skirtumų mm, taip pat ir 15 valstybių narių dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Viskas būtų sėtina su valstybių narių taikoma politika. Tai nulėmė, kiek yra panaudojami atsinaujantis energijos šaltiniai. Mano pačios valstybė būtų prastas pavyzdys čia. Uh, Man atrodo, kad tikrai mūsų rezultatai galbūt yra prašiausi toje srityje. Manau, kad svarbu būtų turėti ne vien tik tai skaičius, bet ir aiškius faktus, kurie parodytų, kokia yra reali vienos ar kitos valstybės narės situacija. Ir manau, kad būtų galima daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, ypač manojai, kad būtų daugiau pažangos padaryta, kad būtų palankesnė situacija sukurta, taip pat ir, pavyzdžiui, atsinaujančio energijos šaltinių naudojimui. Ačiū ir dabar paskutinis e, klausimas prieš Jums e, suteikiant žodį, pane direktorė. Mi... Mišel Matopulos. Ah, Σήμερα στην Βαρκελόνη. Δεκόγιο. Barcelonoje vadovų taryboje buvo kalbama apie e, privalomą politinį pareiškimą. Na, o dabar e, dar sakoma, jog reikia panaikinti tą privalomą įsipareigojimą. Pradžiai buvo kalbama apie susitarimą, po to pagrindų susitarimo, dabar kalbama apie politinių požiūrių privalomą susitarimą, e, pareiškimą. Taigi, kaip Jūs vertinate šią tendenciją, o taip pat kaip vertinate tai, komisija dabar nesiekia ambicingesnių tikslų nei kad buvo anksčiau IPCC kalbėjo apie 40 procentų emisijų mažinimo tikslą, netgi 50 procentų tikslą iki 50 metų. Kaip jūs tai vertinate? Je vais vous demander de répondre à cette première série de questions, s'il vous plaît. Thank you very much. Gal pirmiausia, pirmą klausimą grupę atsakykit. Aš norėčiau paaiškinti, kas bus parašyta kitos savaitės ataskaitoje, nes aš juos neturiu dabar prieš akis. Jeigu. Ir, ir tokiu būdu mes e, Karlo klausimą atsakysim. Be abejonės, mums reikia daugiau padaryti. Ataskaitoje nebus kalbama apie importo ir suvartojimo poveikį. Jūs esat absoliučiai teisus. Visiškai aišku, kad mes minimaliai atsižvelgiame į visas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ES viduje, ypač kai galvojama apie būtinį lygmenį. Taigi galim būti pesimistai šiuo požiūriu. Tačiau galima laikytis kitokios pozicijos ir galvoti apie e, emisijų sumažimą iš pramonės. Daugiausia dėmesio reikia skirti ten, tam, kad būtų CO2 mažiau išmetama. Manau, kad e, mūsų, la, mums yra iškelti labai protingi tikslai ir galiu tik pasakyti, kad e, turim pirmiausia galvoti apie pramoninį lygį, ne apie būtinį lygį. Tačiau pagalvojame apie tą grįžtamą į poveikį ir pagalvojame apie tai, kaip galime daugiau naudos gauti mažinant emisijas. E, turiu galvoje, kaip galima sutaupyti pinigų ir tuos pinigus panaudoti kažkam kitam. Tai yra vadinamasis rebound effect, kaip mes jį vadiname, sugrįžimo efektas. Pramoninkai tai puikiai supranta. Pramoninkai nori, kad jie kuriam laikui būtų atleiti nuo mokesčių, kad galėtų didinti savo ekologinį efektyvumą. Uh, Kiek žinau, jūsų komitete bus apie tai kalbama, turbūt ir, ir e, mokesčių klausimus reguliuojantis komitetas turės apie tai kalbėti. Bet paskatų yra teikiama ir aš manau, kad galima teikti dar daugiau. Grįžtų prie skaičių. Kitos savaitės ataskaitoje bus iš esmės kalbama apie 27 valstybės narės. Žinoma, kai kurios 27 šalių neturi išsikelsus Kyoto tikslų, bet mes vis kalbame apie ES 15, tai apie tas 15 senųjų šalių. Ir e, faktas yra tas, kad iš tų penkiolikos šalių tik viena neįgyvendins tikslų. Nėra neįmanoma tų tikslų pasiekti, nes dabar yra taikomos visos reikalingos priemonės. Mes kalbam apie tai, kad e, emisijų priekybos schemos yra numatytos, bet konkrečiai apie valstybės narės nekalbėsime. Aš žinau, kad jums tai kelia rimtų problemų, bet supraskite, kad mes galime apdoroti tik tuos duomenys, kokius turime. Bet aš esu visiškai įsitikinus, kad mūsų turimi duomenys yra teisingi apie tai labai daug esam kalbėję ir su ponu Šliteriu dar apie tai galėsiu padiskutuoti. Bendrai, vykite į Kopenhagą jausdamėsi gana saugus. Mes e, įsipareigojame ir tų įsipareigojimų laikomės ES lygių. Bet, kaip sakiau, importo, eksporto klausimai nėra atspindėti. Ir čia tam tikras purbulas susidaro. E, ponas Rosi pradėjo kalbėti apie CO2 nutekėjimą. Čia viskas yra e, tik tai tuščia retorika kol kas, nes iš esmės nematome labai didelio pramonininkų bėgimo iš Europos. Ir jeigu galvojame apie stambesias pramonės įmonės Europoje, kurios laiko save pasaulio lyderėmis, jos labai drąsiai teiks, kad jos nėra sumažinusios gamybos ES viduje. Ir e, gamybos reikalavimai, net ir iškėlus įmonės už ES ribų, yra išlaikomi. Manau, kad didžioji dalis e, įmonininkų, pramonininkų su jumis mielai apie tai pakalbėtų. Ir aš manau, kad apie tuos nutekėjimus iš savo gamyklų jie labai ramiai jums e, papasakotų, ar tai būtų CO2 nutekėjimas ar kas kitas. Aš džiaugiuosi, kad turime šiaurės vakarų Prancūzijos atstovų ir nepaisant to, kad jūs turit labai gerą maistą ir vyną, turbūt turit ir tam tikrų problemų. Aš pati ten vyksiu ir pirmininkė pataiso, kad šiaurės vakarų Prancūzija nėra geriausias vynininkystės regionas. Right Bet aš atvažiuosiu reikalingų laikų. Grįžtų prie rimtų diskusijų. Kalbame apie tą dviejų laipsnių tikslą. Jūs iškėlėte labai rimtą problemą. Tai yra tikslas pasauliniu mastu. Ir mes, mokslininkų bendruomenė, kalbėdami apie 420 dalelyčių vienam milijonui, suprantame, kad tik 50 procentų tikimybė yra, kad dviejų laipsnių riba nebus peržengta pasauliniu lygiu. Dauguma jūsų turbūt e, esate susipažinę su draudimo schemomis, kurios e, suteikia tik 50 procentų šansą. Tai šiuo atveju lygiai ta pati problema. Kai aš sakau, kad turime vieno laipsnio ribą pasiekę nau, tai mes, kalbėdamėsi su politikais ar su kitais žmonėmis, e, nuolat diskutuojančiais apie du laipsnius, pasakome, kad e, problema jau egzistuoja ir net Europa viršys tą dviejų laipsnių ribą greičiausia. Tam, kad ta riba nebūtų peržengta, reikia labai stipriai susijimti ir ES viduje taip pat. Kažkas paminėjo, kad mes tik 15 procentų pasaulinių masų sudarome, kad mes esame tik viena didelė dalis. Tai tik reiškia, kad mes su tarptautiniais kolegomis turime glaudžiau bendradarbiauti. Dėl finansavimo. Tai ne agentūros reikalas Bet be bejonės mums rūpi, kaip tarptautinis finansavimas bus suformuotas. Jeigu mes sakysim, kad yra būdų optimaliai panaudoti, panaudoti finansus, finansų paketą ir pristaikymas prie klimato kaitos yra vienas iš tokių paketų, tai e, suprasim, kad neveikimas kiekvieną dieną e, vis daugiau mums kainuoja. Taigi, čia taip pat kaip su tuo draudimu. Jeigu mokam dabar didesnės įmokas, tai ateityje reikės mokėti mažiau. Tai svarbu ir ekonomikams, ir žmonių gyvenimo kokybei. Bet, kaip sakiau, tai yra labiau mano asmeninė nuomonė, kol kas jokio fizinio darbo tai agentūra tuo požiūriu nėra atlikusi. Visuomenės sektoriaus finansavimas yra labai svarbus ir jo reikėtų nenuvertinti, tai yra katalizatorius skatinantis privačias investicijas. Vėlgi reikia nepamiršti privačių ir viešųjų partnerysčių reiksmės, tai užtikrins tam tikrą reguliavimo stabilumą ir tokiu būdu galėsim užtikrinti tam tikrą pusiausvirą e, globaliniu lygiu atsinaujinanti energija. Mes esame labai didelį darbą atlikę apie atsinaujinančią energiją ir tą darbą mes nuolat atnaujiname. Bandėme ten įvertinti, kaip atsinaujinančios energijos politika buvo formuota ES ir kaip jų toliau plėtosis. Turime galvoje ir apie vėją, ir apie biomasę, apie jūros energiją vis daugiau yra kalbama. Mes norim, kad būtų išlaikytas tas pagreitis, koks yra pasiektas ir atliekama vis daugiau studijų, kodėl kai kuriuose šalise e, atsinaujinant energija yra naudojama labiau negu kitur. Tai susiję ne tik su subsidijomis, ne tik su technologijomis, tai yra susiję ir su visuomenės mentalitetu, kaip visuomenė sugeba priimti tą atsinaujančią energiją. Šiemet rengėme ataskaitą apie vėjo energiją. Ji parodė, kad visoje Europos Sąjungoje galima pagaminti aštuonis kartus daugiau energijos per, su vėju, negu kad jos reikia, ne, negu paklausa vartojimų yra. Bet yra tam tikri ekologiniai apribojimai, ten galima sugriauti natūralės gyvūnų buveinės ir panašiai, tada tas skaičius sumažėja iki du kartus daugiau, negu reikia vartotojams. Taigi, kas stabdo, kodėl vėjo energija nėra gaminama? Tai reikia vertinti kiekvienoje valstybėje narėje atskirai. Be to, mes sveikiname diskusijas, kuriuose yra kalbama atsinaujančios energijos techninės galimybės gamybos Pavyzdžiui, kai Atlanto vandeninė žemas slėgis, o Europoje labai stiprus vėjai, tai reikia subalansuoti energijos gamybos šaltinius. Šiuo metu aukštos įtampos linijos galėtų būti pritaikytos tam. Žinau, kad jūsų komitetui tas klausimas turbūt nelabai aktualus, bet uh, E, turime visi suprasti, kad jeigu, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir Danija per aukštos įtampos linijas galėtų susisie, susijungti su kitomis ES šalimis, tai rezultatas būtų labai geras. Junktinėse Amerikos valstijose yra 293 e, visos valstybės ir valstijų lygių priimti teisės aktai, kurie skatina atsinaujančios energijos naudojimą. Galiausiai dėl diskusijų dėl sutarties ir politiškai privalomų pareiškimų. Turiu prisipažinti, kad nelabai žinau, kas vyksta dabar Barcelonoje ir negalėčiau konkrečiai nieko komentuoti. Bet galbūt po šiandienos posėdžio aš pasidomėsiu to klausimu ir paskui sugrįšiu ir pasteiksiu savo nuomonę. Ačiū. Si, madame la directrice, monsieur Basse. Ačiū, poniai direktoriai. Vasekų. Ačiū, gerbiama direktorė. Tikrai jūsų darbas visuomet labai, labai geras, labai aukštos kokybės, aš ir ankstesnėse pareigose juo naudausi. Dabar laukiame 2010 metų, galvojame, kaip galėtume pagerinti ryšį tarp to, ką jūs darote ir, ir to, ką mes nustatėme savo darbo tvarkėje. Ir aišku, kad kalbame apie labai daug įvairių tikslų, politikos tikslų, bet aišku, svarbiausias dalykas dabar yra įgyvendinimas. Ir įgyvendinimas taip pat ir po 2020 metų. Problema yra ta, kad kitais metais 27 valstybės narės rengs gyvenimo planus ir tik tada pra, ir tik pradės galvoti apie tai, kaip tuos tikslus įgyventi 2020 metų. Tačiau mes turime galvoti apie tikrą žalę ekonomiką. Ir aš galvoju, gal čia jūsų darbas galėtų taip pat suvaidinti savo vaidmenį, e, ta prasme, kad būtų galima panalizuoti, kokių tikrų investicijų reikia, kad uh, Mm, būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, 100 procentų žalę elektrą, kad būtų galima palengvinti tą perėjimą prie visiškai naujo tipo mm, energijos. Kad, aš manau, kad negalima vien sutelkti 2020 metus ir pamiršti, kad po to reikės dirbti taip pat. Reikia mm, galvoti būtent ne vien tik tai apie tų tikslų gyvenimą iki 2020, bet ir apie ateitį po to. Dar vienas konkretus dalykas, čia mums parlamentui bus kitais metais labai svarbu, tai yra biokūras, biomasė ir netiesioginio žemės pasikeitimo pakeitimo poveikį. Iš tikrųjų, daug yra tyrimo padaryta dėl biokūro, tačiau dabar, manau, labai svarbu yra panalizuoti, kiek e, netiesiogiai pasikeis žemės naudoj, naudojimas, žemės naudojimo paskirtis ir, ir koks bus tas poveikis ir ką ES darys kitais metais ir, ir ką jūsų agentūra, Europos aplinkos agentūra galėtų padaryti, koks galėtų būti jūsų indėlis būtent dėl žemės naudojimo pasikeitimo poveikio. Kyla. Skilakakis. Skilakakis, pardon. Panas Skilakakis. Thank you, Madam Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Meglaitų, už jūsų suteiktą informaciją. Turiu du konkrečius specifinius klausimus. Pirmasis yra susijęs su tuo, jog mūsų žiniomis, ką bedarytume, bandydami sušvelninti klimato kaitos poveikį iki 2000. Tai vis dėlto mums teks per 20-30 metų prisitaikyti prie klimato kaitos pasiekmių. Susipažinau su šia puikia ataskaita, kuri remiasi e, regioniniu pristaikymu prie klimato kaitos. Na ir norėčiau paklausti, Ar 2010 metais galėtumėte pasigilinti į regionį prisitaikymą pietų Europoje, o ypač gilintis į miškų gaisrų problemą? Na, parlamente 640 640 balsų dauguma buvo patvirtintas atitinkamas teisės aktas. Mes esame labai susirūpinę dėl to, kas ten vyksta ir galima įsivaizduoti, kad uh, ateityje ši problema dar paštrės. Reikia čia galvoti apie 30-40 metų perspektyvą. Taigi, kaip į tai žiūrite? Antrasis klausimas yra susijęs su platesnė perspektyva. Jūs kalbėjote apie transportą. Na, iš taip kaip aš supratau, tai transporto sektorė turime rimtą problemą, bet įvairiose sektoriuose yra skirtinga politika formuojama. Tai daroma netgi taryboje. Pavyzdžiui, taryba patvirtino minus 20 procentų tikslą um, jūrų transportui, minus 10 procentų tikslą oro transportui. Na, o geležinkeliu. Transporto sryčiai netiesiogiai taikoma jau labai griežta politika, nes geležinkelė naudojama elektros energija, o kelių transportui tarsi nenumatyta tikslų. Taigi, su, ryšim su to turiu du klausimus. Ar turite duomenų? Apie tai, kokia tarša yra skirtingose uh, transporto sektoriuose, ar tai tarkim e, kelių transporte, ar oro, ar jūrų transporte yra daugiausia taršos. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar turite domenų apie tai, kaip konkuruoja šie sektoriai, nes konkurencija tarp skirtingo transportų rušių egzistuoja. Ir nes norėtųsi sužinoti, kaip tokie tikslai atsikėlė apie ekonominiams ir klimato aspektams. Dėkoju. Dėkuoju už Jūsų įdomią informaciją, dėkuoju už tai, kad ketinate paremti mūsų darbą e, ekspertų žemis. Esu nauja parlamentarė iš Airijos ir man labai palengvėjo, kad šiandieną buvo pasirašyta Lisabono startis ir manau, kad ji turės teigiamo, gero didelio teigiamo pobaigio dėl klimato kaitos. Taigi norėčiau, kaip ir kiti kalbėjusi, paklausti dėl bijo degalų, biokūro ir tiesiog nekartosiu tų klausimų, kurie buvo užduoti. Dėkuoju, ponė Mišel Devezy. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, direktorė. Norėčiau jūsų paklausti, ar turite duomenų dėl strategi, įvairių valstybių strategijų, kurios skirto sumažinti šiltnamio efektą kūrinčių poveikį. Pavyzdžiui, aš, aš kalbu apie, tarkim, CO2 apmokestinimą. Jis egzistuoja mm, Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje taip pat. Ar jis turi poveikio CO2 išlakų mažinimui? Toliau, dėl to paties CO2 apmokestinimo tarkim, mm, tam tikrą prasme jo įvedimo į rinką, ką, kokį poveikį jūs Mm, taiko daro bendram energetiniam balansui. Pavyzdžiui, CO2 mokestis taikomas iškasniam kūrui, tačiau netaikomas, tarkim, mm, pavyzdžiui, brandoliniai energetikai, energijai, kuri susijusi su šildymu, pavyzdžiui. Bet tai taip pat sukuria CO2. Ir Dažnai kalbame apie transporto, transporto problemas, ypač sunkia svorio transporto, kuris labai prisideda prie CO2 išlakų kūrimo. Ką jūs galvotumėt, pavyzdžiui, apie CO2 apmokestimą, pavyzdžiui, prie sienų? Tarkim, vietoj to, kad būtų lyginamas oro, um, sausumos kelių, jūrų transportas, galbūt geriau galvoti apie tam tikrą sistemą, kuri, pavyzdžiui, aš imčiau uh, tokį pavyzdį kaip, tarkim, ažolas, mediena, jis iš Prancūzijos e, siunčiamas į Kiniją, tam pagaminamas parketas ir jis grįžta į Prancūziją. Štai. Gal čia būtų galima pritaikyti CO2 apmokestinimą prie sienos. Tai būtų labai stiprus elementas, padedantis mažinti CO2 um, išlakas. Um, nesvarbu, ar tai būtų sausumos keliais ar jūrų keliais pervežamas tas produktas. Uh, Ir galbūt tai padėtų spręsti šiltnamio efektą kuriančių dujų e, problemą. Arba aš dar galvočiau, pavyzdžiui, apie dujomis kūrenamą kažkokią tai įmonę. Ir, pavyzdžiui, galimybę e, CO2 e, saugoti geologinės atmės. Mm, tikrai labai griežtos priemonės yra taikomos CO2 atžvilgių, tai ką Jūs galvotumėte apie, pavyzdžiui, CO2 saugojimą po žemę? E, Ačiū pirmininkė. Mm, gerbiama direktorė, aš gal pratęsiu ką tik įsakytą mm, mintį dėl prieigos prie agentūros duomenų. Man atrodo, kad tai mums būtų labai svarbu, ypač o kai eina kalba apie dokumentų rengimą, kaip galėtumėm prisijungti prie jūsų duomenų bazių. Pavyzdžiui, jeigu bet kuris parlamentaras norėtų gauti kokią tai informaciją, ar reikėtų kažkokiu tapti, reikėtų turėti kažkokį tai abonementą ar kažkokią kitą prieigą, nes iš tikrųjų mūsų kasdienėme parlamentarų gyvenime tai yra labai svarbu. Antras dalykas. Čia aš norėčiau kalbėti apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Manau, kad čia geriausias būdas, kuris yra mum prieinamas, ką būtų galima padaryti, kad mūsų gamybos, vartojimo būdas, mūsų gyvenimo būdas pasikeistų, tai reikia tiesiog suvokti, kas pasikeis ir galvoti apie Um, priemonių planą, kuris leistų prisitaikyti prie klimato kaitos. Aš galvoju, kad tai būtų labai uh, stiprus pedagoginio poveikio priemonė visiems subjektams, visiems veikėjams, ar tai būtų įmonės, ar tai būtų vis, pilietinės visuomenės atstovai. Nes manau, kad būtent visų Mes informavimas būtų labai svarbi priemonė. Čia būtų galima aptarti ir, ir, ir, ir bendruosius, ir asmeninius interesus, ir tai, kas pasikeistų žmonių gyvenime. Pavyzdžiui, dėl Alpių, tarkim, kas buvo padaryta, tai galbūt galima tą patį principą pritaikyti. Last round of questions and your answers. Kągi, vėlgi e, klausimų paketas ir atsakymai. Taip, iš tikrųjų. Pirmiausia, dėl biologinio kūro ir atsinaujinančių energijos energijų dar kartą. Man pramonininkai yra labai aiškiai pasakę, kad antros kartos biologinis kuras kitais metais pasirodys. Kągi tai reiškia? pirmos kartos, antros kartos ir trečios kartos e, e, biologinio kūro analizėje pamatėme, kad kantalitinė konversija labai ženkliai pagerėjo ir e, efektyvumas labai ženkliai pagerėjo. Jūs puikiai žinote, kokia diskusija prasidėjo po to, kai buvo iškeltas tikslas, turbūt nerealus tikslas. Ir kai buvo bandoma paskaičiuoti, kokį poveikį biologinis kuras turės kitoms pasaulio dalims. Galima pasakyti, kad mes esame vis e, efektyvesni tačiau e, turime galvoti, kaip e, tą biologinį kūrą į mūsų teritoriją atvežti mažiau padarant žalos. Tačiau reikia pasakyti, kad biologinio kūro naudojimui potencialas dar milžiniškas. Ypač, kai galvojame apie biologinio kūro ekonomikos sukūrimą. Tačiau nepainiokim to su biologinių medžiagų naudojimu kit, ka, kitiems tikslams. Mes visą laik sakome ir savo ataskaitoje daug kartų pakartojame, kad reikia viską pritaikyti galutiniam rezultatui. Taigi, jeigu naudojate biologinę biomasę, tai e, elektrinę reikia statyti labai arti, kad nebereiktų vežti tos biomasės toli. Matėm, kaip miškai yra kertami. Sakoma, kad 40 ar 30 procentų pasaulio miškų per pastaruosius, per pastarąjį amžių ir per pusę amžiaus e, pražuvo. Tai yra milžiniški mastai. Taigi, ką reikia galvoti? Reikia galvoti apie dirbožėmio e, CO2 sugavimo potencialą. Per pastarosius 20 metų, jeigu pagalvotum, pradingo, jeigu ne, ar ne 50 procentų pasaulio dirbožėmio potencialo absorbuoti anglį. Čia mes kalbam ne tik apie medžius kalbam apie ekosistemos funkcionavimo galimybės. Ir čia, kai kalbėm pernai ir šiemet apie biologinį kūrą, pamirštam tokius dalykus. Taigi e, žemės naudojimo klausimas turbūt yra vienas svarbiausių mums šiuo metu. Ir agentūroje mes nuolat kalbam apie tai, ką dabar jums paminėsiu. Europoje tikiuosi iki šių metų galo bus pasiekta vadinamoji tylioji statistikos revoliucija. Eurostato vadovas labai autoritetingai, vadovaudamasis jungtinių tautų gairėmis, pasakė, kad aplinkosaugos apskaita turės būti vykdoma greta įprastinės ekonominės apskaitos. Kartai sakoma, kad tai turi būti lyginama su BVP ar panašiai. Vadinasi, dabar apie aplinkosaugą kalbėsime E, tiek pat, kiek kalbame, pažiūrėjau, apie užimtumą ir apie BVP. To, tie, tokia pat reikšmė bus skiriama. Tokiu būdu bus e, motivuojamas ekologinis vartojimas. Žmonės turi žinoti, ką jie vartoja, kokios žaliavos yra suvartojimas. Taigi, jeigu mes norime paremti Europą ir Europos, Eurostatą ir kiekvienos valstybės narės statistinės tarnybės, uh, tai turime prisidėti prie ekologinės apskaitos sukūrimo. Žemės naudojimas, žemės naudojimo pasikeitimas, vandens telkinių naudojimas turi būti e, vertinami pakankamai rimtai. Turim pagalvoti, kaip galime panaudoti vandens išteklius, rezervarus. Apie tai nepakankamai yra kalbama, tačiau tai yra būtina tam, kad pakeistume visame pasaulyje vykstantį dialogą. Kodėl aš sakau visame pasaulyje? Kopenhagoje esanti agentūra kartu su kolegomis Brazilijoje ir kitose pasaulio dalise gali dabar kalbėti apie metodikos globalizavimą. Taigi, jeigu kalbam apie CO2 nutekėjimą, apie miškų kirtimą, tai Turime užtikrinti, kad bus sukurta gera stebėseno sistema, kontrolės sistema, kur yra pripažįstama tarptautiniu lygiu. Tai yra kita Kopenhagos diskusijų pusė. Mes turime sukurti kažką prasmingo. Mes patys turime būti atskaitingi tam, kaip mes, uh, už tai, kaip mes naudojame, pažiūrėjau, resursus. Be to turim kalbėti apie tai, kokie nuostoliai yra daromi, pavyzdžiui, tropiniams miškams ar atogražų miškams Taigi nuolatinė metodika ekologiniai apskaitai bus rengiama, mes jums ją pateiksime ir aš manau, kad jūs būsit šokiruoti, kai pamatysite, kaip Europoje yra e, neteisingai naudojami vandens resursai, dirbožėmis. Ten bus kalba ir apie ekologinę kokybę ir panašiai. Dar vienas dalykas. Per kitus metus turės būti sukurta globalinės stebėsenos ekologinė sistema. Viskas turės būti susijęta tiesiogiai su e, gamtos ištekliais, bet to pasitelksime Galilėjo palidovinę stebėsino sistemą. Galėsime kur kas tiksliau įvertinti transportą. Transportas vis dar neturi geros kontrolės e, judėjimo kontrolės sistemos. Eurovindėtė buvo geras projektas, bet nepakankamas. Kabotažo klausimas yra labai aktualus. Mes nepakankamai gerai suprantam, iš ko susideda mūsų transporto tikslai. Yra daug įmonių, kurios veža produktą iš vieno Europos galo į kitą, bet grįžta atgal tuščio, tu, sunkvežimiai tušti ar, ar traukiniai tušti. Tai yra viena iš rimtų problemų, kurioje galėtume geriau spręsti. Taigi Galilėjo kartu su GMS galės prisidėti prie protingos transporto politikos sukūrimo. Dėl procentų, taip, Skaičiai yra teisingi. Transportas e, ir kiti dalykai. Viskas, visi tie skaičiai yra teisingi. Šiuo metu krovinių transporto, transporto daroma žalą dar sunku įvertinti. Tačiau tai yra vienas iš svarbiausių faktorių, kurių turime įvertinti nustatydami CO2 emisijų ribas. Turime galvoti apie autoparko pakeitimą ar Kopenhagos klimato kaitos konferencija veiks, ar CCS pasiteisins. Aš manau, kad anglės sugavimo ir saugojimo sistema ar pasiteisins. Aš manau, kad taip. Dabar yra pasirinkta nemažai projektų, yra sukurta poveikio vertinimo sistema ir anglės sugavimo ir saugojimo sistemos požiūrių turim labai atidžiai sekėti, stebėti padėtį. Uh, Dėl transporto vėlgi galiu ir mokesčių galiu pasakyti, kad vėlgi reikia geros kontrolės sistemos. Grįžtu prie ponios pažang klausimo. Mes stengiamės surinkti kiek tik reikia informacijos, stengiamės ją išversti visas kalbas, bet mums reikia daugiau pagalbos iš valstybių narių, tikimės, kad jos prisidės mums prie tų tekstų ir informacijos vertimo. Uh, Šiuo metu mes tengiamės surinkti naujausią informaciją, mes nenorim visą laiką kliautis, pasikliauti tik dokumentais ir ataskaitomis. Mes norime jums patiems pateikti žaliavinę informaciją, kad jūs patys padarytumėte išvadą. Telefonais netgi teiksime informaciją, jeigu turit modernius telefonus su PDA įranga. Ir internetu bus siunčiama daug informacijos. Galėsite atitinkamą informaciją įtraukti net į savo internetinės svetainės. Bus platinama informacija apie oro kokybę, vandens kokybę. Ir piliečiai galės būti apie tai geriau informuomi. Tai mažu, pamažu rėdami prieki. Uh, Pasitelkim visą įmanomą technologiją, kad patys žmonės galėtų vertinti aplinkosaugos būklę, jos kokybę ir mums suteiktų daugiau informacijos. Taigi fundamentaliai turim suprasti, kad per artimiausius metus informacijos teikimo galimybės pasikeis ir jūs patys turėdami tą informaciją gausite iš mūsų gairės ir galėsite daryti išvadas. Dėkuoju už visus labai įdomus klausimus. Atrodo, dar kažkas nori pateikti klausimą. Dėl gaisrų. Mes Savo darbo programoje kitais metais numatome veiksmus pilietinė, civilinės apsaugos rytyje. Galvojame, kaip suteikti informaciją dėl stichinių nelaimių valdymo. Matome, kad miškų gaisrai ir vandens problemos tampa labai rimtomis, tačiau suprantame, kad krizių tarnybos turi gauti visą reikalingą informaciją ir tai mes darome pagal GMS programą. Dar kartą galiu pasakyti, kad Europoje investicijos yra padarytos, palidovinės sistemos, kitos operatyvinės sistemos veikia. Mūsų darbas dabar yra su, su kartu su bend, jungtiniu mokslinio tyrimų centru ir valstybėmis narėmis pritaikyti turimus duomenis E, apie, pavyzdžiui, miškų gaisrus ir panašiai. E, ir aš tikiuosi, kad kitais metais, turėdami tuos duomenis, galėsime aktyviau dirbti. Ir visuomenė turi suprasti, kad mes turim pakeisti Europoje gyvenimo būdą. Ačiū. E, Dėkoju Žaklinai Makleit už labai išsam informaciją. Tikrai Jūs puikiai padirbėjote, kalbėjote įtikinančiai ir susitiksime vėliausiai Kopenhagoje klimato konferencijos metu ir linkime Jums jūsų darbe geros kloties iki pasimatymo. Prieš baigiant posėdį norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, nemažai parlamentarų pageidavo, jog balsavimai dėl anglies nutekėjimo sąrašo būtų atidėti. Taigi galvojame, koks metodas būtų geriausias. Na, kai kurie kolegos praeitą savaitę lankėsi JAV ir negalėjo įsigilinti į teisės tarnybos pateiktą analizę, kiti norėjo išklausyti komisaro Dimas. Taigi viena iš galimybių būtų atidėti balsavimus ketvirtadienio rytoj, 10 ryto, o kita galimybė būtų balsuoti rytoj ir balsavimai įvyktų 12.20, 12.30 po diskusijų su komisaru Dimas. Ir aš tarsi siūlyčiau tai padaryti rytoj. E, <clears throat> rytoj nebeaptarsime darbo tvarkės punkto dėl kosmetikos, taigi galėtume padiskutuoti apie anglies nutekėjimą, po to įvyktų diskusija su komisaru Dimas ir po to galėtume balsuoti. Ir apie tai galėtume informuoti dar ir elektroniniu paštu tam, kad visi žinotų. Ačiū.